Uh, I am very sorry to tell you that you should stop kissing, uh, enjoying life. Uh, we should start our. Labadiena. Pradėsime įtrė komiteto posėdį. Sveiki atvykę Europos parlamentą, mūsų komitetą. Apkabinu visus ir pradėsime. Tikiuosi, kad visi e, gerai praleidote atostogas, matyt daugumą savo šalyse. Ir dabar iškart prie darbo atvarkės. Pirmasis klausimas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Jeigu nėra pastabų, laikome darbo atvarkę patvirtintą. Nematau norinčių pasisakyti. Toliau pirmininko pranešimai. Jeigu būtų kokios neinformacijos, tai jau būčiau paskelbęs. Dabar trečias klausimas. Civilinės teisės taisyklės dėl robotikos. Čia yra svarbus klausimas, mėly kolegos. Įtre komiteto nuomonę. Prisidėsime prie jūri rengiamo pranešimo dėl civilinės teisės nuostatų, dėl reglamentuojančių robotiką ir turime apibriežti parlamento nuomonę apie tai, kaip šis plačiai ir greitai augantis sektorius turėtų plėtotis, kad būtų, galėtumėme išsaugoti konkurencingumą robotikos rytyje. Čia, aišku, yra daug šios ryties aspektų, kurie patenka į tre komiteto kompetenciją, puikiai tai suprantame. Tai daugiausia faktiškai yra mums tenkantis klausimas, nors, aišku, civilinės teisės nuostatos dėl robotikos, tai čia jau yra jūri komiteto kompetencijos klausimas, bet visa kita jau yra mūsų kompetencijos klausimas. Tai čia būtų ir pramonės politika, ir robot, robotų naudojimas erdvėje, skaitmeninė e, telekomunikacijos, mokslinių tyrimų politika ir, ir panašus klausimai. Skaitmeninimas, telekomunikacijos. Tai labai aktualu mūsų pranešėjai Pone Kalas yra pranešėja, atsakinga už šį klausimą. Ir pradėsime nuo jūsų kaja. Pirmoji kalba po atostogų tenka jums. Kalbame apie civilinės teisės taisyklės robotikos rytyje, prašau. Ačiū, dėkoju, kad e, darote man nemenką spaudimą. Na, puiku sugrįžti ir kalbėsiu apie robotiką ir dirbtinį intelektą. Ir aš manau, kad šio sektoriaus augimas turėtų tapti mūsų prioritetu, neturėtume vien tik tai bijoti ar būkštauti, kalbėti apie riziką tik tai. Apie robotiką parašyta daug knygų, apie žmonijos pabaigą yra parašyta daug veikalų. Ir tai galbūt įkvepia tam tikrą baimę, bet nepakankamai yra kalbama apie tai, kad robotai ir žmonės e, bet, turi bendradarbiauti. Ir aš savo nuomonėje būtent ir kalbu apie tai, kad yra studijų, kurios rodo, jog robotų ir žmonių komandos 85 procentais galėtų būti našesnės nei žmonėms dirbant vieniems. Aišku, tų studijų gal yra visokių, tačiau esmė čia yra aiški. Mes turėtumėme dirbti su robotais kartu ir neturėtumėme vieni kitų keisti. Uh, Taigi potencialias kliūtis reiktų panaikinti robotikos augimui Europoje ir atsižvelgti tai, kad tai yra labai svarbis rytis ekonomikai, ypatingai pramoniai, modernizuoti teisės aktus, numatyti gairias, kur būtų galima labiau skatinti augimą. Taip pat e, svarbu suprasti, kad augimo nebus, jeigu nebus skaitmeninės infrastruktūros ir jungčių kadangi autonomiškai veikiantys robotai bus įmanomi tik tai tuomet, jeigu bus pakankamai duomenų srautų. Taigi čia turėtumėme nepamiršti ir e, spektro klausimo, skverpties klausimo ir panašių dalykų. Taip pat norėčiau, kad e, komisija atsižvelgtų į duomenų prieigą, saveikumą ir taip pat procesų atvirumą. E, Mašin, mašininis mokymasis ir atitinkami duomenys bus labai svarbu šioje srityje, taigi labai svarbu, kad vartotojai nebūtų saistomi nuosavybės nuostatų. Taip pat Jūri komiteto pranešime yra labai išsamus priedas, kur kalbam apie tai, ko jie norėtų teisėkuros akte. Ir dėl to norėčiau savo rekomendacijose priminti, kad griežtos sudėtingos taisyklės tik užsmauks inovacijas ir mums reikia uh, kad ekspertai robotikos inžinieriai sukurtų Elksenos kodeksą ir palikti vietos reikia privačiam sektoriu, kad būtų kuriamos licencijavimo sistemo, sistemos robotikos rytie. Tai yra labai svarbu, jeigu norime, kad Europa būtų lyderė robotikos ir dirbtinio intelekto srityje. Taigi, dar norėčiau paminėti kad nuomonėje daug dėmesio kalbama apie įtrę kompetencijais priskiriamus klausimus. Mhm E, norint, kad į tai būtų atsižvelgiama į jūri, pra, jūri pranešime. Ir dėkoju, laukiu bendradarbiavimo tolesnio. Ačiū. Ačiū už pasisakymą, Kaja. Dabar šešėliniai pranešėjai EPP frakcijos vardu Michal Boni. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Kajai už įžanginį žodį ir bendradarbiavimą, nes mes savo darbą pradėjome dar prieš atostogas ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog reikia pripažinti, kad robot, robotikos ir technologijų plėra reiškia, kad robotų ir žmonių sąveika tampa labai svarbi, kalbant bendrai apie santykius tarp robotų ir žmonių. Kitas dalykas - švietimas, moks, moksliniai tyrimai, plėtra ir mokomoji veikla. Taip pat e, mok, mokymosi mokslo kodavimas robo, rob, rob, robotikoje yra labai svarbu. Toliau Europa turi atremti atitinkamą iššūkį. Keičiasi bendruomė, keičiasi sąranga ir startuoliai įvairios įmonės gali dirbti kartu ir skatinti robotikos technologijas visame pasaulyje. Taip pat siekti turime inovacijų ir stipraus rinkos komponento, tai yra irgi svarbus strategijos elementas. Toliau MVI ir ypatingai startuoliai yra labai reikšmingi, kadangi tai yra svarbiausia robotikos kraštovaizdžio dalis, bandant sukurti komponentų tiekimo grandinę, skatinti inovacijas, taip pat atverti naujas rinkas ir užpildyti nišas vertingais produktais ir paslaugomis. Privataus ir viešojo kapitalo partnerystė skatins verslininkystę, startuolius MVI. MVI skirta priemonė Europa 2020 yra naudinga priemonė skatinant privataus ir viešo kapitalo partnerystę robotikos rytyje. Ir taip pat aš manau, kad per vidutinės trukmės laikotarpį robotikos technologijos pakenks negamybos pramonės sektoriaus konkurencingumui, turėjome ne žemės ūkį, transportą, visuomenės sveikatos priežiūrą, saugumą ir komunalinės paslaugas. Ir dar viena mintis. Aš manau, kad medicinos srityje robotai leidžia užtikrinti didelio tikslumo chirurginės intervencijas, jų, tiks, jų, jų, jų e, tikslumą ir tokiu būdu e, sukūriamas didžiulis potencialas ir reikalinga logis, ir teikiama logistinė parama ligoninėse. Taigi labai svarbu sutvarkyti čia duomenų srautus tarp robotų, darbuotojų ir gydytojų. Dėkoju. Ačiū. Pone Mar Martina Werner, socialdemokratų vardu. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, dėkoju poniai Kalas pirmiausia už labai nuoseklę, naudingą nuomonės, nuomonę. Aišku, dar nėra labai aišku, kaip plėtosis robotika ir kaip tai įtakos darbas, kaip meniai duomenys transformuojami į fizinę, veik, fizinę veiklą. Tai reiškia, kad robotika eina koja kojon su skaitmeninimu ir mes siekiame greitesnės skaitmenės infrastruktūros ir aišku tai paveiks ir darbuotojų gyvenimą. Aišku, priklausomai nuo to, kokia, kokią studiją pasižiūri, matome, kad vienur teigiama, kad darbo vietų sumažės, kitur, kad padidės. Na ir aišku, žimtumos matmo čia yra labai svarbus, kalbant apie robotiką. Ir man atrodo, kad nuomonė ir trūksta tos minties, būtent kibernetinio saugumo sritis turi būti pakomentuojama taip pat, nes technologinė plėtra yra nemenkas iššūkis MVI, duomenims, intelektiniai nuosavybei, saugumui. Taip pat turime pamastyti ir apie tai, kokią paramą galėtų teikti ES ir ko vis dar trūksta. Ir man atrodo, kad čia reiktų paminėti tarptautinį matmenį. Kinai perima tą sritį ir, ir Vokietijoje vyksta tokios emocionalios diskusijos. Europa kaip ir lyderė, tačiau yra tokių valstybių kaip Kinija, kurių strateginė vertė yra pripažįstama ir aš tik tai dar kartoju, ką sakiau komisijai anksčiau, mums reikia parengti pramoninę strategiją, kur būtų kalbama apie šių svarbių pramonės šakų plėtrą, kalbėti reikia apie ekspertinės žinias, darbo vietas, perdirbimą, perdirbimo pramonę ir panašius dalykus. Ir aš siūlysiu pakeitimus, kur bus e, būtent apie tai ir kalbama. Na, apie tolesnį bendradarbiavimą dėkoju. Ačiū labai. Dabar žodis ponui Sirikiotis, jis pasisakys GUE frakcijos vardu. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė. Aš taip pat visų pirma norėčiau padėkoti ponai, poniai Kalės už jos atliktą darbą. Džiugu, kad taip sėkmingai bendradarbiavome. Robotikos rytis yra susijusi su įtin didelėmis vidutinio laikotarpio ilgalaikėmis galimybėmis, tačiau mūsų frakcijai taip pat aiškus dar vienas dalykas. Tai nėra e, ta situacija, į kurią būtų galima žvelgti prarožinius akinius, reikia prisimti susijusias atsakomybės, e, prie, ypač turint omenyje visuomenę, taip pat e, pragyvenimo lygio išlaikymą. E, visuomenės klėstėjimą. Akivaizdu, kad robotikos rytis atverš naujas galimybės kurti daugiau aukšto lygio darbo vietų. Tai taip pat turėtų pagerinti ir mūsų darbuotojų įgūdžių lygį. Todėl labai svarbu užtikrinti, jog būtų tinkamai pasiruošta tiems trūkumams, kuriuos jau dabar matome mūsų ekonomikoje. Juk pastaruoju metu pastebime tą procesą susijusi su deinstrualizacija. Ir man atrodo, kad robotika galėtų būti vienas iš būdų tai problemai spręsti. Labai svarbu atkreipti kiek įmanoma daugiau dėmesio į mažų bei vidutinių įmonių poreikius. Nes visada išlieka pavojus, kad toms įmonėms pritrūks išteklių, pritrūks galimybių prisitaikyti prie naujojo sektoriaus reikalavimų. Tad yra tikrai daug įvairiausių galimų spastų, į kuriuos galėtume pakliūti. Svarbu juos numatyti ir su tomis problemomis susidoroti. Svarbu kalbėti ir apie darbo vietas taip pat informa, informacijos apsaugą, privatumo apsaugą. Vis dėlto mūsų frakcija palaiko robotikos rytį, manome, kad tai tikrai yra daug galimybių teikiantis rytis. FDD frakcijos vardu pasisakys Darijo Tamburano. Ačiū labai. Mes palaikome ponios Kalas parengtą pranešimą. Ir man atrodo, kad mūsų komitetas turi pabrėžti Europinių agentūrų svarbą, e, turi kalbėti apie tai, kad jos turėtų daugiau dėmesio skirti robotikos ryčiai, nes akivaizdu, kad tai suteiks didžiulių privalumų bet kokiam sektoriui. Natūralu, kad robotiką reikia derinti ir su skaitmeninimo Todėl man atrodo, kad reikia kalbėti ir apie asmens duomenų apsaugą, taip pat reikia plėsti sujungiamumą. Jeigu pažvelgtume į jūrį komiteto parinktą nuomonę, pamatytume, jog Taip, tos naujo, naujos darbo vietos bus kūriamos, vis dėlto mes patys abejojame dėl to, kiek realiai darbo vietų bus prarasta to pasiekoje. Tad, man atrodo, mes turime tam tikrą pilietinę, korporatyvinę atsakomybę apsaugoti esamas darbo vietas. Taip pat reikia ieškoti būtų, kaip būtų galima sukurti tam tikrą tinklą, kuris padėtų kompensuoti mm, galimus praradimus tose darbuotojų kategorijose, kurios yra pažeidžiamiausios dėl robotikos būsimos plėtros. Tad mes tikrai esame pasirengę palaikyti įtrį ir jūrį šioje veikloje. Ačiū labai. Dabar žodis poniai Barbarai Kapel. Ačiū, ponė pirmininkė. Galėčiau pritarti tam, ką sakė ponia Kalas, pristatydama parengtą pranešimą. Tačiau mums atrodo, kad jūri rengiamas pranešimas neturėtų būti per daug kompleksiškas, per daug sudėtingas tai gali pakišti kovoje technologiniai plėtrai ir Tad, man atrodo, tai reikėtų atsižvelgti, e, kalbant apie reglamentų kūrimą, nereikėtų kaiščioti pagalių į ratus inovacijoms. Kalbant apie jūrį parengtą pranešimą, Manau, kad e, sukritikuoti būtų galima tai, jog robotikai suteikiamas elektroninio asmens statusas. Taip pat kalbama apie konkretų registrą, į kurį būtų įtraukiama reikalinga informacija. Aš kritiškai nusiteikusi šių nuostatų atžvilgių, tačiau bendraja prasme turiu pasakyti, kad matoma pažanga, ją džiaugiamės ir man atrodo, kad mūsų rengiama nuomonė robotikos klausimų yra labai svarbi, juk Europa yra viena pasaulinės rinkos lyderių. Mums priklauso 25 procentų rinkos dalis. Turime ją išlaikyti, o idealiu atveju netgi ir padidinti tą procentą. Buvo šiandieną kalbėta ir apie reindustrializavimą, Įmonė Kuka buvo perimta Kinijos investuotojų, apie tai buvo pranešta spaudoje, tai jau prieš keletą mėnesių. Ir kalbant apie susidariusią situaciją, girdėjome, jog siekiama padidinti pardavimus Europoje per artimiausius porą metų. 1,5 milijono robotų bus sukurti per keletą artimiausių metų, jie bus naudojami dauguma Korejoje, Japonijoje ir taip toliau. Tad man atrodo labai svarbu suprasti, kokia svarbi yra robotika kalbant apie Europos reindustrializacijos procesą. Svarbus čia ir tas e, žmogaus bei roboto bendradarbiavimo aspektas. Reikia žiūrėti, kaip būtų galima pasiekti ko geresnių rezultatų, pavyzdžiui, automobilių gamybos pramonėje. Pavyzdžiui, dabar e, automobilių ratus e, uždeda darbuotojai žmonės, galbūt ateityje juos galėtų pakeisti robotai ir greičiau atlikti tą darbą. Ačiū. Dabar atidarome e, likusių kalbėtojų sąrašą. Pana Šafhauser, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Turiu keletą pastabėlių. Aš negalėjau labai išsamei išnagrinėti kai kurių dalykų. Noriu pabrėžti svarbą susijusią su robotika. Šiandien robotai veikia e, remianti žymiai lengvesnių, paprastesnių principų, nes programavimas vyksta debesijos e, srityje, progra naudojama programinė įranga. Ir visa tai leidžia labai įvairinti robotų užduotis ir tai palengvina robotų programavimą kai gali labai vėres užduotis atlikti robotai. Bet čia iškyla problema, čia kalbu apie pramonę. Čia iškyla konkreti problema susijusi su duomenų e, konfidencialumu, duomenų e, kodavimu, nes užsienio konkurentai domisi pramoniniais procesais ir čia iškyla klausimas apie duomenų apsaugą. Kaip būtų galima apsaugoti tuos e, komerciškai svarbius, industriškai svarbius duomenis. Vokietija taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį. Aš čia kalbu apie pridėtinę vertę sukūriamą robotikos srityje. Google, Amazon investuoja daugybę dešimčių milijardų šią sritį. Kinai taip pat teikia prioritetinę svarbą šiai sričiai. Ir būtina užtikrinti reikiamą žinių lygį šios rytėje, nes priešingo atveju mes prarasime konkurencingumą ir augimą ateityje. Ir priešingai, robotika galėtų suteikti mums galimybių re, re, reindustrializacijai. O jeigu prarasime žinias šioje srityje ir pagreitį šioje srityje, tai bus katastrofa. Mes negalėsime išlaikyti esamo lygio. Pateiksiu Prancūzijos e, pavyzdį. Pavyzdžiui, Prancūzija nesiekia Vokietijos pramoninio lygio robotikos srityje. E, dvigubai skiriasi išsivystimas robotikos srityje tarp Prancūzijos ir Vokietijos, nors Prancūzija tikrai nėra tas blogiausias mokinys. Esminis dalykas yra išsaugoti žinias ir kompetenciją robotikos srityje, kai kalbame apie konkurenciją pasaulyje. Ir būtina investuoti daug pinigų į tai, nes konkurentai investuoja milijardus į tai. Ačiū labai. Ar dar bus klausimų ar pastabų? Be to, norėčiau priminti, kad jeigu kažkokių konkrečių klausimų užduosite, į tuos klausimus raštu atsakys Europos komisija. Nes mes dėje neturime e, šios ryties specialistų e, ir atvykusių iš komisijos šiandieną. Tačiau raštu komisija mielai atsakys į jūsų klausimus, jūsų pastabas. Dabar žodis poniai pranešėjai, tikiuosi, apvainikos mūsų diskusijas. Ačiū, ačiū labai kolegos, ačiū už jūsų pastabas. Vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra štai koks. Dauguma jūsų kalbėjote apie su darbu susijusius aspektus ir taip, pritariu, tai yra svarbus dalykas, labai svarbu apie tai kalbėti robotikos kontekste, tačiau um, mm, MPL komitetas jau rengė nuomonę šiuo klausimu ir aš pati skaičiau itin daug apie tai susipažinau su šia sritimi ir suprantu, kad tai yra daug platesnis klausimas. Mm, reikia pirmiausia kalbėti apskritai apie darbo santykius, apie jų aprepti. Jeigu kalbame apie darbo vietų išsaugojimą, tai turiu paminėti, kad tyrimai e, rodo, jog 50 procentų dabar jų gimusių vaikų ateityje nedirbs dabar egzistuojančiose darbo vietose. Tad tai bus kažkokios naujos darbo vietos, naujos galimybės, nors galbūt ir nežinome, kokios jos yra. Ta tokia ir yra bendradarbiavimo tarp žmonių ir robotų esmė. Bus sukurtos naujos darbo vietos, tokios, apie kurias galbūt dabar net neturime supratimo. Tad jeigu bandys, bandysime laikytis įsikibę to, ką turime dabar, tai nebus protingiausia taktika. Vis dėlto suvokiu, kad e, MPOL ar užimtumo komitetas dirba su tuo klausimu, rengia pranešimą ir man atrodo, kad galbūt tai nėra mūsų įtrio komiteto kompetencija kalbėti apie darbo užimtumo santykius. Mums svarbesnė yra ta industrinė pramoninė pusė. Dabar kibernetinis saugumas. Visiškai pritariu. Labai svarbus klausimas, e, kalbant apie dirbtinį intelektą, mm, mokymasi mašinų pagalbą ir taip toliau. O dabar dar norėčiau paminėti, kad Jūri pranešime buvo kalbėta apie agentūros įsteigimą, tačiau aš pati abejoju, ar tai galėtų duoti apčiuopiamą naudą. Galbūt jau dabar yra tokių agentūrų, tokių organizacijų, kurios galėtų perimti šių klausimų analizę, sprendimą. Be abejo, laukiu pasiūlymų dėl pakeitimų ir tikiuosi, kad ir toliau sėkmingai bendradarbiausime. Ačiū. Ačiū labai, ačiū gerbiamai pranešėjai. Norėčiau dar kai ką pridurti. Pakeitimus galite siūsti iki rugsėjo 8-12 val. dienos. Tad liko trejetas dienelių tai padaryti. O balsavimas įtrio komitete yra numatytas lapkričio 10. -ąją. Jūri pagrindinėme komitete e, lapkričio 29. -ąją. Na, turime būti pasirengę, jeigu norime kažkokią realią įtaką padaryti pagrindinėme balsavime jūri komitete. Tad pirmiausia, reikia teisingai nubalsuoti lapkričio 10-ąją mūsų komitete, o dabar perkime prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Matau, kad visai neblogai tvarkome su šios dienos darbo tvarkė. Ketvirtasis klausimas - kuriant ES regioninę ekonomikos konvergenciją. Tai yra ITRE komiteto pagal 2015 metų biudžetą pasiūlytas bandomasis projektas. Ir šiandieną pristatysime projekto rezultatus. Tai yra vienas iš aštuonių bandomųjų projektų, kurį pasiūlė ITRE pagal 15 metų biudžetą. Tad vienas iš aštuonių projektų, kaip sakiau. Sveiki atvykę. Ir aš dar norėčiau tarti keletą žodelių, kai ką priminti, brangus kolegos. Šiandien visų pirma norėtume e, atidžiau pažvelgti į vieną iš tų aštuonių bandomųjų projektų, TREK, e, kuriant ES regioninę ekonomikos konvergenciją. Santrumpa yra TREK. Ir kaip žinia, Europos parlamentas turėjo galimybę E, kasmet pristatyti tokius bandomuosius projektus, pasiūlyti e, juos įtraukti į metinį biudžetą ir gauti atitinkamą finansavimą, tad tai mums yra itin džiugi galimybė. Ir šios dienos pristatymas yra įtin svarbus įtrio komitetui, nes turėsime galimybę išvysti, kaip toks bandomasis projektas E, tiesiog yra įgyvendinamas nuo pasiūlymo pakeitimo, tada yra balsuojama įtrio komitete, kaip yra kuriamas realus projektas, kaip yra suteikiamos lėšas ir taip toliau ir panašiai. Ir koks yra pagrindinis šio projekto tikslas? Visų pirma, sustiprinti bendradarbiavimą, sujungti skirtingas bendradarbiaujančias pusės E, turiuomenėje pramoninius klasterius, taip pat technologinius centrus įvairios ES regionuose. Kitas tikslas yra skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąją praktiką e, tarp atskirų šalių, tarp atskirų sektorių, taip pat tarp mažų ir vidutinių įmonių, tarp labiau ir mažiau pažengusio ekonomiškai regionų. Tad, kaip minėjau, tema yra e, ES regioninės ekonomikos konvergencija. E, šiam bandomajam projektui vadovauja dvi įmonės ir abiejų įmonių atstovai šiandieną atvyko pas mus. Tad nedelsdama suteiksiu jiem žodį. Ponas e, uh, Joan Vlaško Raminas uh, iš Eureket įmonės esančios Katalonijos technologijų centre Ispanijoje. Jis yra vyriausiasis viešųjų programų srities valdytojas, vadovas šioje įmonėje. Auraket įmonė dirba su verslo paslaugomis, taip pat teikia konsultacijų paslaugas. Labai svarbu, kad E, tai yra daugia tautė komanda, e, apjungianti įvairius tyriejus. Ir iš viso yra dirbama su 160 projektų mokslinių tyrimų ir plėtros rytyje. Tai tikrai įspūdingas skaičius, įspūdinga patirtis, žodis jums. Well, Dėkoju. Dėkuoju, kad suteikėte mums galimybę papasakoti apie bandomąjį projektą. Labadiena visiems. Aš paaiškinsiu keliais žodžiais, e, kaip atrodo mūsų bandomasis projektas, o ponas Gotšal papasakos apie jų projektą. Kai mes e, gavome kvietimą pateikti pasiūlymus, mes nusprendėme e, pateikti pasiūlymą Eurakat. Eurakat tai yra mm, konsultavimo e, mokslinių tyrimų komanda dirbanti inovacijų srityje. Čia kalbam apie baterijų gamybą ir apie tai, kaip galima būtų veiksmingai uh, įkurti gamybos technologijas, tvarės gamybos technologijas Europoje, kaip modernizuoti, industrializuoti tradicinės gamybos įmonės Europoje. Kontekstas yra toks. Du ramšiai yra svarbus. Pirmasis pasinaudoti technologijom ir inovacijom kaip priemonę, kaip požiūrių ištikrinančio ekonomikos augimą Europoje ypač dėmesį skiriant regionams. O antras dalykas yra iniciatyvos, regioninės iniciatyvos, kurios šiuo metu yra kūriamos. Partneriai dalyvauja variuose regionuose - Katalonija, Romanija, Nordpadė, Kalė ir Pietų Niderlandai. Mūsų metodologija. Bandome kurti ir nustatyti tarp regioninį uh, bendrą veiksmų planą susijusi su investicijų planu. Vėliau aš jums parodysiu, paaiškinsiu, kas tai yra. Ir čia du svarbus dalykai yra. Pirmiausia, mes turime apibriežti partnerystę. Tai yra regionų partnerystė, technologijos centrų ir grupių partnerystė. Taip pat noriu pabrėžti, kad mes nekalbame apie mokslinius tyrimus. Čia kalbame apie tai, kaip uždirbti pinigus taikant naujas technologijas ir galiausiai kaip identifikuoti ir sukurti visą tai, įdėkti tai e, regionuose. Kaip viskas atrodo dabartiniam etape? Čia matote sąrašą, sąrašą siektinų tikslų. Tai yra tarp, e, susijęta tarpusavyje paramos infrastruktūra, E, čia svarbu yra mokslinės laboratorijos, mokymo centrai ir bandom, bandomosios gamyklos. Toliau paslaugų modelio kūrimas, trečias dalykas paslaugų sudarimo žemėlapio sistema, apimant visus regionus, kad būtų galima palyginti ir pasidalinti technologijomis tarp regionų, toliau kurti naujus finansavimo modelius, Žinome, kokia yra dabartinė finansavimo situacija, ypač kai kalbam apie mažas ir vidinės įmonės, kurios užsiema gamybą. Čia dedame nemažai pas, pastangų ir paskutinis dalykas tai yra sukurti komunikacijų planą. Štai tokia dabartinė situacija buvo pradėta sausio mėnesį ir bus baigtas šis planas metų pabaigoje. Kokios išvados per pastrosius šešis mėnesius? Egzistuoja skirtingos tipologijos pramoninių klasterių, technologijų centrai yra panešni vieni kitus. Ir labai svarbu užtikrinti komunikaciją tarp technologijų centrų, klasterių ir mažų ir vidutinių įmonių. Reikia tai gerinti. Reikia specifinių politikos skripčių ir programų europinių lygių, kurios stimuliuotų mažų ir vidutinių įmonių klasterių dalyvavimą technologijų centruose, skirtingose regionuose. Ir būtina paskatinti e, išmaniosios specializacijos strategijas regionuose. Taip pat mes rekomenduojame Ir matome, kad suinteresuotosios šalis vis labiau įsitraukia, kaip regioninės vystimos agentūros, pramonės asociacijos, politikos kuriejai. Tai pozityviai veikia partnerystę ir užtikrina paslaugų, siūlomų paslaugų mažoms ir nes įmonėms kokybę. Laiko turiu nedaug, kalbų greitai. Technologijų centrai siūlo panašias paslaugas visų tipų įmonėms. Nėra kažkokios konkrečios programos mažoms ir vidinės įmonėms. Ir tai, tai reikėtų išspręsti šį trūkumą ateityje. Ir paskutinis dalykas - regioninis finansavimo mechanizmas yra svarbus siekiant paremti vidutinių ir mažų įmonių inovaciją ir egzistuoja, yra kuriami planai, kaip būtų galima pagerinti padėtį. Ir štai tokios pagrindinės išvadas, kurias galime padaryti dabar. Kaip sakiau, šiuo metu esame įpusėję į tą veiksmų vykdymą. Ir atsiprašau, turėjau tik penkias minutės ir dėl to turėjau skubėti. Ačiū, dėkuoju. Dėkuoju už pasisakymą. Aš stebiuosi, kaip jūs įžiūrėjote, koks geras jūsų regėjimas, tokias smulkės raidės įžiūrėjote. Kitas kalbėtus Danielis Gočait iš įmonės Inside Bavarija. Jis yra e, vykdomasis direktorius Inside Bavarija, Oberburgė Vokietijoje. Tai yra projektų valdymo paslaugų e, kompanija Inside Bavarija yra šemyklas Trebayern iniciatyva, tai yra įmonių tinklas ir mokslinių tyrimų institucijų tinklas e, Bavarijos cheminės pramonės sektoriuje. Šis tinklas e, tiesiogiai susijęs su chemijos pramonė ir kitais pramonės sektoriais bendradarbiauja e, su uh, vietos ir regioninėmis ekonominio vystimo, ekonominio vystimo agentūromis. Ir dabar žodį sutikiu ponai Gočant. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dėkoju. E, mūsų projekte mes sustarėme su iššūkiu. Turime tris labai skirtingus regionus Europoje. Vienas e, Niderlanduose, Kamelote, Bavarijoje, Pietų Tirolijoje. Mes norime užtikrinti vertės grandinę tose trijose regionuose. Jeigu sugebėsime tai padaryti, tai galėsime panašią strategiją surasti ir kito, kitiems regionams, nes e, iššūkiai yra visur labai panašus. Mes daug dirbome su vairiais investicijų projektais, pavyzdžiui, Kinijose. Pavyzdžiui, prieš dvi savaitės buvau Šiaurės Suomijoje ir sakiau savo žmonai, kad aš labai laukiu to projekto, ten nebus kažkokių milžiniškų projektų susijusių su Kinija, tai bus kažkas konkrečių, konkretesnio, mažesnio. Bet vėlgi ir ten susidūriau su kinais, kurie dalyvauja to projekto vystime. Mes neturime e, įgaliojimų nuspręsti ir nustatyti žaidimo taisyklių. Daugybė regionų dirba iš viens, yra derinami vairius pajėgumai ir taip toliau. Mes bandėme įvertinti tų trijų regionų vertės grandinę, ypač dėmesį daug skirdami tarp regioninėm e, surinkimo grandinėms. Pavyzdžiui, cheminės medžiagos kaip jos yra teikiamos pramonės sektoriams, kur jau jos yra konkrečiai naudojamos. Mes norime sukurti vieną e, sistemą, kur, kurią būtų galima taikyti įvairiose pasaulio šalise. Maisto ir gyvos, gyvosios gamtos mokslo e, srityje tai taikoma kiekvienoje vertės grandinėje mes bandome tai įgyvendinti. Kalbame apie žaliavas, prieigą prie žaliavų, taip pat vertiname, ar yra prieiga prie rinkos ir yra tinkamų, tinkami gamybos pajėgumai. Turime kiekvieną iš tų elementų užtikrinti ir skatinti. Jeigu to nėra, tai tuomet nieko negalėsime padaryti. Jeigu trūktų nors vieno elemento, taip pat negalėtume dirbti. Pavyzdžiui, trijų matmenų spausdinimas. Pavyzdžiui, Niderlandai e, gamina dirbtinį klubą iš naujų medžiagų, kurie galima atspausdinti, e, atspausdinti sukurti trijų matmenų technologijomis iš naujų medžiagų. Ir yra sąrašas penkiolikos tokių panašių projektų. Ir tokie svarbiausi investiciniai elementai yra traukiami į investicijų veiklos planą. Mums reikia finansinių investicijų, reikia uh, inovacijos investuotojų, kurie leistų užtikrinti visą tą vertės grandinę. Mes turime aiškiai identifikuoti, kokią paramą galėtume teikti finansiniam e, investuotojui iš Kinijos, pramonėm investuotojų iš JAF ir taip toliau. Kas yra tiekėjai, kas yra klientai kokie yra kertiniai etapai, siekiant užtikrinti tą visą vertės grandinę. Ta visa medžiaga bus pateikta internete, tai bus paviešinta, jūs galėsite su tuo susipažinti, bus galima teikti papildomus pasiūlymus. Tai tarsi labai didžiulis mechanizmas. Galima pasinaudoti projekto idėją, e, pateikti ją tam visam mechanizmui ir tas mechanizmas sukurs papildomus pasiūlymus iš trečiųjų šalių galima pritraukti investicijas, taip pat ir investicijas pačioje Europos Sąjungoje. Mes tai vadiname vertės grandinės spartintojų tokio tipo mašiną, tokio tipo mechanizmą. Ko mums trūksta kol kas, tai yra tokią mašiną suderinti su finansiniais investuotojais, su įgūdžių vystytojais, kad būtų galima tai investuoti į konkrečius projektus kažkokiu daugiabučių statybą, prekybos centrų statybas ir panašiai. Mes norime suvienodinti mūsų re, e, e, regionų ekonominius rodiklius. Kinijoje milžiniškos investicijos yra remiamas tvarus miestų kūrimas ir plėtra. Taigi mes rengiame investicijų platformą ir mes tikimės, kad tai gali tapti labai galingų įrankių Europos komisijai ir taip pat ir šiam komitetu Europos parlamente. Ačiū. Jūs visiškai laiku baigėte savo pasisakymą. Dabar norėtumėme išklausyti kolegos iš Europos parlamento, pono Maragal, kuris buvo vienas iš šio bandomo projekto iniciatorių, faktiškai vienintelis iniciatorius. Įtė komitete, kiek žinau, jūs norėjote mums parodyti vieną skaidę irgi. Taigi, prašau, parodykite ją. Žodis Jums. Ačiū, pirmininkė. Nežinau, ar visi matote ir ar visi suprasite tą schemą, bet ji yra gan paprasta ir aš aišku pasakysiu, kad čia matome santyki tarp darbo kaštų ir našumo per valandą. Uh, įvairiose ES valstybėse narėse 15 metais. Tiesiog, kad pamatytumėme, koks yra santykis tarp tų dviejų koncepcijų. Kokia yra vertė ir Taigi norėčiau pirmiausia padėkoti komisijai, augimo generaliniam direktoratui ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šio darbo įgyvendinant šį bandomąjį projektą. Ir tai yra iš principo pagrindiniai mūsų benda, bend, kolegos bendradarbiai Insight Bavarija, Katalonijos uh, įmonė ir Katalonija ir Bavarija, galbūt čia nėra visiškai atsitiktinumas, kad būtent šie du regionai ėmėsi iniciatyvos ir bandė įdėkti šią koncepciją. Ir dar pabaigai, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad bandoma projekto sėkmė įgyvendinant šios du drąsius eksperimentus yra įmanoma tik tuo met, jeigu mes visi ir komisija ir parlamentas paversime tuos eksperimentus tam tikrą informaciją, kurią galėtų dalintis pažangus išsivystę regionai ir įvairūs sektoriai, kad ta informacija būtų dalymasi su kitais regionais, kurie turi galimybių priimti technologinius mainus. Sprendimas Europai nėra struktūrinės reformos su mažėjančiais atlyginimais, bet tokia pramonės strategija, kuri paremia technologinę pažangą ir rodiklius ir tokiu būdu yra įmanoma paremti bendrovės jiems, renk, jiems, jiems, joms renkantis tuos regionus, kurie sukuria pridėtinę vertę. Tai yra esminis dalykas ir aš esu įsitikinęs, kad pramonės politikoje to trūko jau daugybę metų ir mums pavyko tai įdėkti. Būtent galimybę, galimybė, galimybės spręsti europinį paradoksą, su tokiais puikiais aukšto ligmens moksliniais tyrimais ir puikiais pajėgumais, gebėjimais perduoti tos mokslinius tyrimus ir paversti juos technologinėmis inovacijomis. Štai yra kur pagrindinė dilema ir būtent šis bandomasis projektas to ir siekia ir aš tikiuosi, kad jis yra naudingas ir komisijai, ir parlamentui. Ačiū, dėkoju kolegai. Norėčiau paklausti apie ta šalis, kurios nepažymėtos. Dešimt šalių nėra įtraukta į jūsų schemą, dešimt valstybių. Ar turite atsakymą į šį klausimą? Mes turime lentelę, bet ten 18-19 valstybių narių tik tai minimos. O kaip yra su kitomis valstybėmis narėmis? Ar jos kažkur kitur schemoje pažymėtos? visos, man atrodo, pažym, pažymėtos. Čia kalba eina apie 28 valstybės narės. Čia Eurostato duomenys. Tai yra oficialiai, oficialūs, absoliučiai oficialūs e, duomenys, statistiniai duomenys, kuriuos naudojame šią lentelę sudaryti. Bet čia, aišku, apie kiekvieną valstybę narę gal, galime surinkti tuos duomenis visiškai teisingai. Gal aš turiu kitą lentelę. Pirmininkė, aš Jums pateiksiu visą, visą informaciją. Ačiū. Ar būtų dar norinčių pasakyti? Pakviesiu Europos komisijos atstovą, pona Tokarski, kuris yra Grau generalinio direktorato direktorius, prašau. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę Grau generaliniam direktoratui pakomentuoti šiandien pristatomus du projektus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esame labai dėkingi ITRE komitetui už paramą, iš pat pradžių skirtą paramą šiems projektams įgyvendinti. Ir ypatingai norėčiau padėkoti ponui Maragal už, jų, už jo indėlį Jūs girdėjote apie tos du, dabar išklausėte informacijos apie tos du projektus, bet aš dabar pateiksiu mūsų generalinio direktorato perspektyvą. Ir čia norėčiau išskirti būtent šiuos du projektus. Tai yra priemonė galimybė mums išplėsti tą klasterių sistemą. Viskas grindžiama dviems projektams, kurie yra susijęs su nauja veikla, 2000, bus, kuri bus pradėta 2017 metais ir bus sukurta klasterių partnerystė ES, atsižvelgiant į investicijas į pažangę specializaciją. Tokiu būdu bus galima skatinti inovacijas verslo aplinką klasteriuose. Mes e, naują veiklą numatėme pagal klasterių partnerystę būtent investicijas ir pažangę specializaciją, bus pakartoti tie du bandomieji projektai. Ir jau yra paskelbtas konkursas, re, rengiant tą partnerystę yra paskelbta apie informaciją apie konkursą. Ir klasterių partnerystėje turėtų dalyvauti technologijų centrai, kurie remia MVI, bus parengtas investicijų planas klasteriams, e, kur galima ypatingai pasinaudoti struktūrinių fondų potencialu. Biudžetas sieks 2,5 milijono eurų 17 metais ir mes 12 klasterių partnerystių tikimės paremti ES. Kiekvienoje toje, tame tinkle bus 4-5 klasteriai įvairiose valstybės narėse ir tai bus. Bus privaloma paraiškų teikėjams įtraukti bent vieną, vieną klasterį iš mažiau išsivyščiusio regiono ar perinamo laikotarpio regiono. Mes tokiu būdu norime užtikrinti tokį abipusį procesą, abipusio mokymosi procesą. Taip pat e, mes bandome įtraukti regioninės valdžios institucijas. Dėl to mes kartu su regio generaliniu direktoriumi pažangių specializacijų platformą e, sukūrėme, regioninės valdžios institucijos galės tokiu būdu pritaikytas ekspertinės žinias teikti vertės grandinėje ir tokiu būdu bus galima parama teikti ir klasterių partnerystiai. Pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad mes vis dar vertiname tuos du bandomosius projektus ir žiūrime, ko galėtumėme iš jų pasimokyti. Pavyzdžiui, mes kalbame su partneriais projektuose apie tai, kaip e, trečio, trečių šalių klasterius būtų galima įtraukti už konsorcijomo ribų į tuos bandomosius projektus. Pavyzdžiui, jeigu bandomasis projektas paskatina investicijas į vieną klasterių, klasterį, pavyzdžiui, infrastruktūroje kokioje, pavyzdžiui, laboratorijos ar mechaniz, mechanizmų centrai, mes tuomet norime, kad ir kiti klasteriai už konsorcijumo ribų galėtų gauti prieigą. Taigi čia yra didžiulis potencialas, kurį galime plėtoti ateityje. Dėkoju. Ačiū. Ar norite dar tarti keletą žodžių diskusijoms apibendrinti? Taip, apibendrinančios pastabos. Ačiū už tokią garbę. Labai trumpa pastaba, nes jūs kalbėjote apie kitus regionus ir kiek tai naudinga kitiems partneriams. Tiesa, kad mes abiejose šiuose projektuose norime leisti kiekvienam Europos regionui ir bet kokiam kitam projektui iš kito regiono prisijungti prie to projekto. Nes e, čia kiekvienas projekto partneris nori gauti daugiausiai naudos savo regioniniam klasteriui. Jeigu tai bus, tai tai neveiks. Mes nu, turime priemonių, kurios laisvai prieinamos, prieinamos viso, viso Europos Sąjungoje visiems ir tada mes būsime galingesni. Taigi mes nuo kitų metų pradžios tą ketiname daryti, taigi norėtumėme padėkoti šiam komitetui už galimybę įgyvendinti tuos projektus. Ačiū už pastabas, už dalyvavimą, džiaugiamės, kad projektai juda į priekį ir tikrai matome visai neblogus rezultatus. Taigi dėkoju dar kartą ir linkiu Jums sėkmės. Yeah, we've got a spare five minutes. Yeah, great. Uh, uh, this, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, ponios ir ponai, gal ir nėra mūsų čia daug, bet uh, vis tiek reikia pradėti darbą ir taip vėluojame jau trimis ar keturiomis minutėmis. Pirmia, pirmiausia, bandomasis balsavimas. Ar laimingi sugrįžę ir į Europos parlamentą, prašau jūsų atsakymą. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Dauguma patenkinti. Labai geras rezultatas, net nesitikėjau tokio gero rezultato. Taigi dabar perėsime prie balsavimo sąrašo. Nikolas Bey yra mūsų pranešėjas. Tai yra offshore'inių naftos ir dujų operacijų atsakomybė, kompensavimas ir finansinis saugumas. 20 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 21 kas už, kas prieš, susilaikę, patikrinkime. 21. Pradame balsuo, balsavimas baigiamas. Priimta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, ta pati dauguma priimta. 23 kas už, kas prieš, susilaikę, tikrinkime. Panašu, kad atmesta. 23. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dvidešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Dvidešimt šeštasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Tikrinkime. 26 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Ta. 27. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 31 kas už, kas prieš. Tikriname 31 pakeitimas. Baigiu, baigiame balsavimą. Atmesta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta, 33 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta, 34 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta, 35 vardinis balsavimas. Pradedam balsuot, baigiam balsavimą. Priimta. 36 kas už, kas prieš. Tikriname. Pradedame balsavimą. Baigiam balsavimą. Atmesta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname dar kartą. 37. Baigiam balsavimą. Priimta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 39 kas už, kas prieš, susilaikė Tikriname, kad įsitikintumėme. 39 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 40. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Ta pati dauguma. 41. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 42. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 43. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 44. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 45 atkrenta automatiškai, nes 37 buvo patvirtintas, 46 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 47 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 48 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 51 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 53 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 49 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 50 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 52 kas už, kas prieš. 52 tikriname. Balsavimą baigiame. Priimta. 54 kas už kas prieš, susilaikę priimta, 55 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 56 kas už, kas prieš susilaikę priimta. Pirmas kompromisas, kas už. Kas už, kas prieš, susilaikę, patikrinkime. Pirmasis kompromisas. Baigiame balsavimą. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikę atmesta. Antrasis pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikę atmesta. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikę priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš. Tikrinkime ketvirtą pakeitimą. Baigiame balsavimą. Atmesta. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 12 kas už, kas prieš, tikrinkime. 12 pakeitimas, tikriname. Baigiame balsavimą. Atmesta. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Vienuoltas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Keturioltas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penkioliktas pakeitimas vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę. Atmesta 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę. Atmesta 18 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 19 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Galtinis balsavimas, elektroniškai balsuojam. Galutinis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Baigiam balsuot. Atmetamas yra šis pranešimas. Taigi nuomonės nebus įtrė komiteto nuomonė atmesta. Nebus nuomonės apie offshorinių dujos, dujų ir naftos operacijų atsakomybės, kompensavimo ir finansinio saugumo. Ačiū kolegos. Ir nedelsiant pereikime prie kito klausimo. Šeštojo. Norėčiau paprašyti jūsų tylos, ramybės, jeigu pasiruošia išeiti iš salės. Prašau visų. Mr. Karinch as well. Krishtianis. Taip, tai liečia ir jūs, ponia Karinšai. Okay, so let us start. Kągi jau atrodo, galime tęsti darbą šeštasis darbo tvarkės punktas. Keitimos informacija apie tarp vyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos sustarimus bei teisiškai neprivalomas priemonės mechanizmo nustatymas ir sprendimo 994-2012 panaikinimas. Turiu pasakyti, kad šis pasiūlymas e, dėl reglamento yra dalis energijos tiekimo saugumo paketo. Ir Vienas pagrindinių tikslų yra sustiprinti vidinę energijos rinką, taip pat energijos tiekimo saugumą. Su šiuo reglamentu taip pat siekiama užtikrinti atitikti. Norima, kad tarp vyriausybiniai sustarimai dėl energijos atitiktų ES teisės aktų reikalavimus, taip pat norima pagerinti tų susitarimų skaidrumą ir užtikrinti, kad energijos tikimas būtų ekonomiškai efektyvus. Ir pranešėjas, kaip turbūt pamenate, pristatė savo pranešimą dar birželio mėnesį, buvo pateikta 27 pakeitimai. Ir taip pat dar, tai buvo pranešėjo pakeitimai, o dar 203 pakeitimai buvo pateikti kitų kolegų ir šiandieną ketiname aptarti tuos pakeitimus e, dar prieš galutinį kompromisų paieškos procesą. Tad siūlyčiau pradėti diskusijas, o jau tada pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai tikiuosi ras kompromisus dėl pakeitimų ir galės rasti galutinės jų versijas. Tad pranešėjas Zdislavas Krasnodepskis iš EKR frakcijos. Žodis jums. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Kaip jūs teisingai ir minėjote, buvo pateikti kolegų 203 pakeitimai. Ir turbūt visi suprantame, kad tai yra didelis skaičius, tačiau tikrai dar suvaldomas. Ir yra buvę ir blogesnių atvejų praeitie. Kitą savaitę planuojamas susitikimas su šešėliniais pranešėjais Strasbūre gali būti, kad šiek tiek keisis data, negu kad jūs buvote informuoti. Šiandieną taip pat buvo išsiusti pirmieji pasiūlymai dėl kompromisinių pakeitimų. Ir norėčiau priminti jums visiems, kad kalbant apie numatytą darbo tvarkę, dėl projekto e, buvo ketinama balsuoti komitete spalio 13-ąją. Kalbant apie pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų, turiu pasakyti, kad jų turinys yra susijęs su komisijos teisų padidinimu. Komisija turėtų didesnės kontrolės galimybės, daugiau teisių ir tai yra tokie ambicingesni pasiūlymai, negu, negu kad aš įtraukiu į parengtą pranešimą. Na ir kalbant apie pasiūlytus pakeitimus, jeigu be abejo jiems bus pritarta, tada pranešimas mm, tikrai aprieps daug plačiau negu pirminis e, komisijos pateiktas pasiūlymas. Buvo kalbama apie tai, kad iki šiol galiojantis reglamentai nebuvo pakankamai efektyvūs ir kalbant apie tam tikras detalės, norėčiau pridurti, jog yra kolegų, ypač iš dešiniosios, e, dešiniųjų, kairiųjų pažiūrų partijų, kurių dėja nuomonės išsiskiria šiuo klausimu. Taip pat neretai itin um, garsiai pasisakoma už egzantę kontrolę, tačiau nebūtinai už tartutinius susitarimus tarp valstybių narių. Kalbėta buvo ir apie komercinius susitarimus, kurie yra tam tikra susitarimų tarp šalių išdava. Svarbus yra ir mm, teisiškai nesaistančių priemonių klausimas. Manau, kad mm, tikrai yra nemažai kolegų kurie mato būtinybę taikyti tam tikrą kontrolę ar ribojimus. Kalbant apie sustarimus tarp valstybių narių. Nors galbūt teisiškai turinys ir atitinka tarptautinės sutarties reikalavimus, netgi buvo pateiktas pasiūlymas e, kažkaip tai kontroliuoti tokius susitarimus. E, kurių šalis yra ne tik valstybės narės, bet ir, pavyzdžiui, įmonės, kurių pagrindiniai savininkai yra valstybės. Tai yra dar tam tikra atskira susitarimų rušis. Tačiau, panašiai kaip ir tarybos pozicijoje, Mes tam nepritarėme, tai yra paminėta ir mano pasiūlyme ir man atrodo, kad nereikėtų apsiriboti. Nereikėtų apsiriboti vien tik sutartimis dėl dujų. Ir manau, kad reikėtų e, vykdyti kontrolę, užtikrinant ne tik atitiktis ES teisės aktais, tačiau ir um, atitikti energetikos sąjungos reikalavimams ir principams. Ir turiu pasakyti, kad esu nusteikęs optimistiškai, manau, kad pavyks rasti veiksmingus ir greitus kompromisus. Tikiuosi, kad ir mūsų komitete dauguma balsuos teigiamai tiek ir plenarinėje sesijoje. Ačiū labai, kad pristatėte parengtą pranešimą. Kaip suprantu, jau pradėjote dirbti su kompromisiniais pakeitimais ir dabar siūlyčiau pereiti prie šešėlinių pranešėjų. EPP frakcijos vardu pasisakys kolega Ručiovas. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš pasisakau už tokį e, proeuropinį požiūrį, kuriuo vadovaujasi pranešėjas Krasnodepski, dėl naujo komisijos pasiūlymo susijusio su tarpvyriausybiniais sustarimais energetikos rytyje. Taip pat norėčiau padėkoti kitiems įtrė kolegoms už jų e, indėlius, už tai, kad buvo pateikta tiek daug pasiūlymų dėl pakeitimų. Susipažinau su tais pakeitimais ir norėčiau keletą dalykų paminėti. Man atrodo, kad jūs reikėtų įtin atidžiai apsvarstyti toliau organizuojant darbą. Visų pirma, reikia laikytis tam tikrų raudonųjų linijų, tam tikrų ribų, kalbant apie valstybių narių kompetencijas, e, priimant sprendimus dėl valstybinės energetikos politikos. Mums reikia rasti tinkamą balansą su valstybių narių užsienio politikos kompetencija kalbant apie dėrėjimąsi dėl tarp vyriausybinių sustarimų. Taip pat labai svarbu laikytis subsidiarumo principo, proporcingumo principo. Man atrodo, kad valstybių narių uh, naudai pasitarnautų uh, komisijos pagalba, tačiau uh, privalomas komisijos dalyvavimas dėrybose, man atrodo, jau yra uh, žingsnis uh, kuris tikrai nėra reikalingas. Galbūt tai būtų galima daryti, jeigu valstybė narė pateiktų tokį prašymą ir su tuo sutiktų. Dar dėl teisiškai nesaistančių dokumentų. Mano nuomonė, valstybės narės neturėtų būti įpareigotos e, teikti informaciją komisijai apie tokias priemonės, nes, kaip jau minėjau, minėjau tokie dokumentai nebūtų teisiškai saistantis ir Manau, kad jie apskritai neturėtų patekti į šio sprendimo taikymo sritį. Tokių e, dokumentų patikimas turėtų išlikti savanoriškų pagrindų. Man atrodo, kad priešingų atveju būtų sukurta per daug didelė administracinė našta ir nebūtų praktiškai naudinga. Manoma e, ir baiminamasi, kad valstybės narės pereis nuo tarp vyriausybinių sustarimų prie teisiškai nesaistančių priemonių, tačiau tai e, tikrai nėra pag, pagrystos abejonės. Manau, kad to tikrai bus galima išvengti. Dar vienas dalykas reikia, kad situacija būtų kiek įmanoma aiškesnė nurodant konkretų tarp vyriausybinės sutarties apibriežti. Kalbant apie energijos infrastruktūrą ir teisiškai sąstantį pobūtį, manau, kad tai gali daryti tiesioginį įtaką vidiniai energetikos rinkai. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, apie tai kalbėjo ir pranešėjas, kalbėjęs apie egzantę sąlygas ir apie dujų sutartis, jiems, jiems taikomas tas sąlygas. Man atrodo, kad kalbant apie naftą, ten taip pat egzistuoja tiekimo susitarimai, taip pat energetikos infrastruktūra gali daryti įtaką vidiniai energijos rinkai. Man atrodo, kad reikia surasti kiek įmanoma tinkamesnės formuluotės ir įtikrinti tarybą e, pritarti tiems pasiūlymams. Taip pat man atrodo, kad valstybės narės turi iš anksto pranešti komisijai apie tarp vyriausybinius su energetika susijusius susitarimus, nes tai yra visiškai susiję su Europos energetikos sąjungos tikslais, taip pat didesniu e, tiekimo saugumo užtikrinimu, diversifikavimu ir siekiamų tinkamų e, vidinės energetikos rinkos funkcionavimų. Ačiū labai dabar žodis ponui Balčyčiui, socialdemokratų frakcijos vardu. E, pirmiausia, tikrai noriu padėkoti pranešėjai už jo atliktą didelį darbą ir už jo principingą poziciją stiprinant komisijos pasiūlymą, kad turėtume realiai veikianti ir efektyvų instrumentą dėl keitimus informaciją tarp, apie tarpvalstybinius energetikos susitarimus. Aš kaip SND šešėlinis remiau ir remiu siekį sustiprinti dabartinį instrumentą. Peržiūrėjau visas pateiktas kompromisinės pataisas ir manau, kad iš tikrųjų pranešėjai pavyko suderinti ir išlaikyti esminius pasiūlymus, kurie ženkliai prisidės stiprinant ES vidaus energetikos rinką. Tai yra pirmiausia, tai tiesiškai neįpareigojančių priemonių įtraukimas į šankstinę patikrą, tai atspindi kompromise dešimtame kas leis užtikrinti, kad komisijai būtų pateikta visapusiška ir pilna informacija apie dėrybės. Tai yra labai svarbu. Antra, komisijos dalyvavimas dėrybose su energetikos tiekėjais tiek komisijos, tiek valstybės narės iniciatyva. Ir šis aspektas yra sustiprintas ketvirtame kompromise, kur komisijos dalyvavimas bus privalomas, jei kalba eis apie susitarimus, kurie liestų mažiausiai 20 procentų energetikos išteklių tiekimą valstybėje narėje. Tikrai reikia pritarti šitam kompromisui ir manau, kad toks teksto pastiprinimas bus labai naudingas ateityje. Taip pat džiaugiuosi, jog pavyko pasiekti, kad tarp vyriausybiniai susitarimai ateityje bus vertinami ne pagal formą, o pagal turinį. Tai yra numatyta pirmame kompromise. Ir todėl, baigdamas dar kartą detaliai nėdamas pagal kiekvieną kompromisą, noriu padėkoti pranešėjui ir tikrai tikiuosi, kad jeigu pavyktų susidėrėti dėl tokio dokumento turinio, jisai būtų ateityje labai svarbus ir daug ką būtų galima ateityje planuoti ir prognozuoti, stiprinant mūsų energetinę rinką. Ačiū. Thank you. Thank you very much. Uh... Dėkuoju. Ponas Palundė, kuris keičia poną Tarant, žaliųjų vardu žodis jums, prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiamas pranešėjų, gerbiami kolegos. Sunku perverinti tarpvalstybinio e, susitarimų svarbą siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir vidaus rinkos tinkamą funkcionavimą. Mes visi puikiai suprantam, kad dabartinė sistema turėtų būti stiprinama. Aš džiaugiuosi. E, džiaugiuosi šiuo pranešimu ir mes turime užtikrinti, kad ES kaip sutarčių sergėtoja ne vien bejėgiškai stebėtų procesą, bet turėtų visas reikiamas priemonės, kad būtų galima tuos susidarimus priderinti prie ES teisės aktų. To reikia e, mums, tai reikia mūsų piliečiams. Ir Yra daug pritariama nuostatai, kad, komi, kad komisija ne tik tai galėtų, bet ir privalėtų dalyvauti kaip e, stebėtoje, rengiant didžiąją dalį tarp vyriausybinių susitarimų. Tai leistų ir vidaus energijos rinkos e, kūrimą užbaigti ir užtikrinti energetinį saugumą ES ir valstybėse narėse. Tai leistų uh, išsiaiškinti, kurie susitarimai yra uh, ypatingos svarbos, ypatingai reikšmingi, kad jų susidarime galėtų dalyvauti Europos komisija. Mažiausiai 25 procentus turėtų apimti uh, energijos užtikrinimas, kalbant apie valstybių narių poreikius. Todėl yra svarbu išplėsti trečiosių valstybių įtraukimą Ir negalima leisti, kad tarpėsybiniai sutarimai būtų traktuomi vien tik tai kaip komerciniai susitarimai. Šis sprendimas turėtų apimti ir, ir susitarimų su tokiais energetikos gigantais kaip Gazpromas, kurie neproporcingai yra valstybės nuosavybė. Baigiant noriu pasakyti, kad mes išanalizavome pranešėjo pranešimus įvertinome pakeitimus, kurie, kurios patikė kolegos ir pozityviai vertėme tai, kad dėrybos bus pozityvios ir leis užimti labai tvirtą poziciją. Mes laukiame tolesnio glaudaus bendradarbiavimo su pranešėju ir kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Dėkuoju kolega už pastabas. Dabar ponė Vjorning, kuri keičia ponę Linar Aldės frakcijos vardu. Žodis Jums. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėlėms pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, e, dirbant prie šio dosie. Mūsų manimo pranešimo projektas jau apima svarbius elementus, kuriais siekiama sustiprinti komisijos vaidmenį dėrybų procese, rengiant apie valstybinius susitarimus. Jeigu mes norime sukurti Europos energetikos rinką, turime užtikrinti, kad tarp vyriausybiniai susitarimai būtų suderinami su ES teise. Tarp esminiai susitarimai vaidima svarbu vaidmenį, sukuriant ilgalaikės strateginės investicijas energijos rinkoje. Tai turi dėrėti su ES teisė. Jeigu to nebus, tai atgrasys investicijas ES ir neleis tinkamai funkcionuoti vidaus e, e, rinkai, energijos rinkai. Būtina ex ante vertinimus atlikti ir įvertinti e, alternatyves galimybės. Tai užtikrintų didesnį skaidrumą ir atitikti su ES teise. Taip pat mes pateikėme nemažai pakeitimų, kurie leidžia sustiprinti pranešimų projektą ir užtikrina komisijos e, stebėsiną ir priežiūrą, kai to reikia. Būtina pabrėžti ex-ante vertinimą tiek tarp vyriausybinių sustarimų, tiek teisiškai neprivalomų priemonių, kad būtų galima sumažinti uh, E, galimybė, jog reikėtų, jog komisija turėtų papildomai atlikti vertinimus. Ir e, tokie komisijos vertinimai jokių būdų neturėtų pažeisti e, susidarimų turinio ar tikslų. Jų, komisijos darbas yra tik užtikrinti ateitį ES teisę. Komisija turi turėti galimybę dalyvauti dėrybose kaip stebėtoje, ne vien kai valstybė narė pateikė kvietimą, bet ir visais tais atvejais, kad tai yra svarbu vidaus energetikos rinkos funkcionavimui ir užtikrinant energijos tiekimo saugumą. Dėkuoju ir aš e, toliau dirbsiu prie šio dosie. Ačiū, ponia, už jūsų pastabas. Ponas Silikiotis, GUE frakcijos vardu, prašau. Ačiū. Noriu pradėti nuo padėkos ponui Krasnodėpski už jo pranešimą. Noriu pasakyti, kad GUE frakcijos narė laikosi kitos pozicijos, kitokios pozicijos, kai kalbam apie tarpvyriausybinius susitarimus. Mūsų požiūriu turėtų būti valstybės priežiūra ir lankstumas. Negali būti taip, kad valstybės narės E, turėtų kreiptis į komisiją prašydamos iš ankstinio patvirtinimo ar pritarimo. Ir tas e, laikas, kuris skiriamas komisija, kol nepriims sprendimą dėl to, ar e, tarpvysimis sutrimas yra didelės svarbos ar ne, tas laikotarpis yra pernelik ilgas skiriamas komisijai. Daugeliu atskirių atveju Europos Sąjunga nesugebėjo išspręsti iškylančių problemų energetikos rytyje. Tai ypač svarbu šiuo laikotarpiu, kai tai dar egzistuoja energetinės salos, kai tam tikros valstybės narės nėra prijungtos prie europinių energetikos tinklų. Ir jeigu valstybės narės norėtų, jos turi turėti galimybę uh, turėti e, įvairialypės e, energetikos politikos galimybės. Per nelik daug įgaliojimų suteikėme komisijai, dar tik pradedant renkti tarp vyriausybinius susitarimus, dar prieš juos patvirtinant. Mes nepritarėm tokiam keliui. Taip pat iškyla ir konfidencialumo klausimas. Mes neturime e, leisti, kad komisija tai apribotų. Čia iškyla pavojus, kad komisija gali manipuliuoti valstybėmis narėmis. O kai kalbam apie bendradarbiavimą, apie memorandumus, kai kalbame apie energijos tiekimą ir energijos išteklius, energijos išteklių atverimą, iškyla pavojus pavojus, kad tas pasiūlymas pavers valstybės narės visiškai priklausomas nuo komisijos malonės, o mums tai yra visiškai nepriimtina. Mes manome, kad komisija turi vadinti tik tai patariamą vaidmenį, konsultacinį vaidmenį ir prireikus teikti valstybėms narėms paramą ir pagalbą. Ir aš tikiuosi, kad e, bus pritarta mūsų pasiūlymui. Toliau ponas Borelį, e FDD frakcijos vardu. La. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad sukūrimas bendros energetikos politikos, kuri ištikrintų saugumą energetikos rytyje, tai yra labai pozityvus dalykas. Bet keletą minučių norėsiu, norėčiau skirti pabrėždamas pagrindinės priežastis, kurios motivavo mūsų teikiamas rekomendacijas. Konkrečiai norėčiau kalbėti apie komisijos vaidmenį. Konkretizuoti tai, nes pranešimo pirminėme tekste tai yra ganėtinai miglota, neaišku. Mes norime, kad komisija apsiribotų tik konsultaciniu vaidmeniu kad komisija netaptų trečiaja dėrybinė šalimi, nes dėrybos. E, dėrybose turi dalyvauti dvi pagrindinės dėrybų šalis. Pranešimo tekstas šia prasme nėra pakankamai aiškus. Norime nurodyti, kad komisijos parama turėtų būti tik tai teisinio pobūdžio. Taip pat norime paminėti, dalyvaujančios šalies vaidmenį ir negalima komisijai suteikti pernelyg didelių įgaliojimų. Komisija turi sustiprinti valstybės vaidmenį, dėrybose dalyvaujančios šalies vaidmenį ir turi teikti konsultacinę pagalbą konkrečiais aspektais. Visi tie elementai yra gana miglotai išdėstyti pasiūlyme kalbama apie tariamą didžiulę patirtį, kurią, kurią turi sukaupusi komisija, bet iš tiesų taip nėra. Komisija neturi tiek daug patirties, kiek jos turi daugelis valstybių narių. Dėrybų tikslas yra sudaryti įtikinamą susitarimą, kuris būtų geras abiem susitarimo šalim ir kuris galėtų būti įgyvendinamas kiekvienos susitarimo šalies. Tai turi būti tvarus ilgalaikis susitarimas ir komisija čia negali vaidinti itin didelio vaidmens. Taip pat mes norime priminti komisijai, kad jos vaidmuo neturi būti toks, kad komisija pakeičia valstybę narę. Nes priešingų atveju būtų labai e, e, sunku įtikinti mūsų piliečius, kad mes pasisakome už biurokratinius sprendimus. Dėkuoju. Toliau ponas Schaphauser, ENF. Pirmininkė, mėly kolegos, energetikos srityje valstybės de facto turi kompetenciją. Tarp vyriausybiniai susitarimai yra būtini, kadangi tai yra ilgalaikės investicijos, kurioms reikia prognozojamumo, matomumo ir reikalinga valstybės parama. Subsidiarumo principas, taip pat proporcingumo principas mūsų įpareigoja teikti, kad komisija visiškai nėra susijusi su susitarimais dėl energijos tiekimo. Tarp, tarp vyriausybinio aspekto čia visiškai pakanka. Kalbame apie energijos saugumą valstybėje, tai yra ilgalaikė vizija ir tai yra sugebėjimas įvertinti poreikius ir užtikrinti tiekimą. Tačiau jeigu įtraukiame komisiją, tai užtikriname nesaugumą ir nestabilumą, kurį, kuris bus sukurtas dėl komisijos kišimosi energijos grandinė yra grindžiama valstybės subsidiarumu ir tarp vyriausybinių principų. Tačiau mano kolegos, draugo, pranešėjo pasiūlymas dar labiau pablogina komisijos pasiūlymą, eksantė tikrinimas, kalbant apie visus energetinius susitarimus ir taip pat neįpareigojančių um, priemonių įtraukimas į eksantę vertinimą iš tiesų netinkamas siūlymas. Taigi iš tiesų norėčiau pabrėžti, kad Austrijos, Prancūzijos, Maltos vyriausybės jau pasmerkė šį tekstą, nes jis pažeidžia subsidarimo principą. Maltos vyriausybė, pavyzdžiui, kvesionuoja komisijos pateiktus skaičius, kur kalbama apie tai, kiek yra tokių susitarimų komisija pateikia 34 procentų skaičių, o tuo tarpu jie mano, kad 13 tik tai procentų tokių susitarimų yra. Tai yra naujas įpareigojimas valstybei, kuris nėra proporcingas ir ne tik neproporcingas, bet taip pat ir neveiksmingas, nenaudingas ir neužtikrina energijos tiekimo saugumo Europoje. Dėkoju. Uh, uh, Ačiū. Dabar pakviesiu komisijos atstovą pasisakyti Hans van Stern, padalinio vadovas, Energy generalinis direktoratas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų pranešimą ir norėčiau padėkoti komiteto nariams už labai naudingas pastabas ir įdomius pakeitimus. Mes komisijoje manome, kad aiški Europos parlamento pozicija dabar yra formuojama ir mes tai labai sveikiname, taip pat sveikiname ir tai, kad parlamentas panašu, kad siekia ambicingo požiūrio, tokio požiūrio, tokį požiūrį siūlė ir komisija. Aš detaliai nekomentuosiu įvairių pakeitimų, bet gal būtų naudinga tiesiog trumpai priminti, kodėl komisija dabar siūlo peržiūrėti šį teisės aktą taip gan greitai ir nedaug laiko praėjus nuo jo prieimimo. Komisijai labai akivaizdu, kad dabartinis teisės aktas neveikia, neveikia ir mes e, pažymėjome, kad trečdalis susitarimų tokių netitinka ES teisės aktų ir kai toks sutarimas netitinka teisės aktų, tai praktiškai neįmanoma yra jį pakeisti, pakoreguoti po to, kai jis jau yra pasirašytas. Dėl to komisija savo ruoštų mano, kad eksante vertinimas yra labai svarbus dalykas, bandant ištaisyti susiklošiusią padėtį ir mes džiaugiamės, kad panašu, jog yra nemažai paramos ir parlamente tam siūlymui. Mes manome, kad čia labai svarbu yra surasti tinkamą pusiausvyrą tarp valstybių narių teisių dėrėtis dėl tarpjausinių sutarimų, nes taip, tai tiesa, tai yra teisė, kuri priklauso valstybei nariai, tačiau tuo pat metu pasirūpinti, kad tarpjausiniai susitarimai atitiktų ES teisės aktus. Kai buvo pažymėta, yra nemažai detalių šalia eksante vertinimo, detalių, kurios bus labai svarbios ir reikšmingos e, ateinančiomis savaitėmis, tai yra, yra prieptis, eksante vertinimo aprieptis ir ką daryti su teisiškai neparingojančiomis priemonėmis, taip pat komisijos nuomonės pobūdis turės būti iškristalizuotas ir dabar mes laukime tolesnių žingsnių šiame procese. Ir mes labai džiaugtumėmės, jeigu trilogo posėdžiai prasidėtų kuo galima greičiau, nes tokiu būdu mums būtų įmanoma šį teisės aktą pristatyti kaip vienas svarbesnių rezultatų pasiektų, kuriant energetikos sąjungą. Ir mes komisijoje be jokios abejonės būsime pasiruošę e, padėti, pagelbėti, išsaugoti ambicingą požiūrį. Stengsime suvaidinti konstruktyvų vaidmenį įvyksiančiuose trilogo posėdžiuose. Dėkoju uždėmesį. Ačiū už išsakytas pastabas. Dabar žodis vėl pranešėjui, taigi žodis ponui Krasnodepskijui prašyčiau pranešėjo apibendrinti diskusijas ir padaryti išvadas. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė už įdomias pastabas. Man atrodo, galime tikėtis, jog kompromiso pasieksime. Yra vienas klausimas, kurį norėčiau pakomentuoti. Tam tikra problema, kuri panašu yra politinio pobūdžio. tos abejonės, kurias išsakė kai kurie kolegos, yra susiję su valstybių narių teisėmis, suverenumu. Yra liktai ir būkštaujama, kad valstybės narės per daug teisų lyg perduos Europos Sąjungai. Tai aš atstovauju politiniai frakcijai, kuriai valstybių narių suverenumas yra vienas svarbiausių dalykų, tačiau vis tiek norėčiau Jums priminti, kad suverenumas yra įmanomas tik tuo met, kai jis yra užtikrinamas ir garantuojamas valstybės narės saugumu, čia turint omenyje ir energetinį saugumą. Taigi mes turime gerbti visų valstybių suverenumą ir man atrodo, kad tai yra ES tas elementas, kurį reikia nuolatos akcentuoti. Ir būtų gerai, jeigu mes susitartumėme dėl paties principo, pagal kurį šalies regiono saugumas, valstybės narės saugumas, jeigu jam kyla grėsmė tik dėl to, kad mes ieškome naudos energetikos politikos rytyje. Taigi manau, kad Iš tiesų, šis pranešimas, šiame pranešime nėra jokių dalykų, kurie verstų jūs manyti, kad mes bandome riboti valstybių narių suverenumą. Jokių būdų mes didiname šiuo pranešimu energijos tiekimo saugumą ir geriname šalių suverenumą, stipriname šalių suverenumą ir stipriname ES. Dėkuoju. Ačiū. Pranešėjai. Ir kalbant apie tai, kad pranešėjas kvietė visus um, prisidėti prie šio pranešimo, tai norėčiau dar tik tai priminti terminus. Balsavimas į trikomitete įvyks spalio 13 dieną, maždaug už mėnesio. Taigi, ačiū visiems dar kartą ir dabar perėsime prie kito darbos tarkės klausimo. Urminio roamingo rinkų taisyklės. tinklinio sujungimo mokesčio rinkų taisyklės. Mes norėtumėme atsikratyti to mokesčio nuo kitų metų gegužės mėnesio. Tai yra labai svarbi tema. Mūsų pranešėja yra Mie Petra Kumpula. Natri, norėčiau priminti, kad komisija pasiūlė, pasiūlė e, reglamentą dėl tokių taisyklių įdėgymo gegužės mėnesį, dar prieš atostogas prieš tris mėnesius pagal TSM reglamentą buvo pasiūlytos tos taisyklės, jis buvo patvintas praeitais metais, aplinknio sungimo mokesčiai bus panaikinti nuo birželio 15 dienos 17 metų, jeigu bus išspręstos urmenių paslaugų problemos. Taigi, pirmiausia, urmin, ur, urminio paslaugų teikimo problemos turi būti išspręstos ir tada tarptinklinio sujungimo mokestis išnyks. Nuo 17 metų birželio mėnesio dabar tas problemas reikia išspręsti, nes toks yra naujo pasiūlymo tikslas. Pone Kumpulanatri ir jos pranešimo projektą aptarsime tri komitete. Uh, spalio 12 dieną už mėnesių. Dabar pirmąjį kartą pasikeisime nuomonėmis, dar neturėdami dokumento, remiantis tik tai komisijos pasiūlymų. Labai svarbu užbaigti kuo galima greičiau, rengti šį pranešimą, nes tada prasidės ta visa reikiama veikla dėl urminio raumingo. Taigi, žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Taigi labai džiugu, kad dirbsime greitai ir vartotojams pažadėjome, kad iki kitos vasaros tarptinklinis mokestis išnyks. Ir tam pirmiausia reikia mums sutvarkyti taisyklės dėl didmenio tarpinio sujungimo. Ir sąžininko naudojimo politika čia yra svarbi, norėčiau pažymėti, kad komisija šiandien pristatė savo nuomonę, bet mums reiks palaukti BEREK nuomonės ir tada bus priimtas sprendimas gan vėlai, tai aš norėčiau, kad sprendimas pasirodytų dar prieš mums priimant sprendimą Europos parlamente, nes tai yra labai glaudžiai susijęs su rinka ir poveikiu rinkai, nes labai svarbu, ar čia 90 dienų bus, ar, ar trumpesnis laikotarpis e, dėl trumpųjų žinučių, kai TSM susitarimo dėrėjomės, taigi 90 dienų sprendimas. Čia svarbus, norėčiau, kad komisija paskubėtų ir primtų sprendimą prieš mums pradedant trilogo posėdžius, jeigu tai bus įmanoma. Taigi mums reikia to, nes e, už, reikia užtikrinti darbo vietas, reikia užtikrinti konkurencingumą, reikia skaitmeninti Europą ir tai yra nedidelis, bet labai svarbus teisės aktas. Ir kaip sakė pirmininkas, mes jau sutarėme dėl pažado vartotojams ir mes parlamente teigiame, kad e, didmeninio tinklo peržiūra, didmeninio sujungimo, tinklo sujungimo mokesčių peržiūra yra būtina. Ir čia yra viskas labai paprasta. Yra trys skaičiai, trys e, viršutinės ribos. Uh, Na, gal tik atrodo lengva, nes taip nėra, nes, aišku, susidursite su didžiuliu lobistų spaudimu iš įvairių operatorių, bus išsakyta daug įvairių nuomonių ir aš bandau parengti tokį bendrą europinį paveikslą. Ir džiaugiuosi, kad e, galiu pradėti nuo komisijos pasiūlymų, pasiūlymų, kurie pagrysti plačiu poveikio, plačiu poveikio vertinimu, taikomu visai Europai, viskas atlikta labai atsakingai, aišku, kai kurie tuo abejoja, bet aš vis tiek manau, kad e, turime kažkokį, kažkokiu pagrindu pasikliauti. Taigi tie trys skaičiai, kai kuriems gal jie per dideli, kitiems per maži, tai aš bandžiau čia politiškai išvesti vidurkį. Tai pirmiausia, vartotojai ir duomenų naudojimo ateitis, konkurencija ir konkurencinga rinka duomenų kaina čia svarbiausia, nes, kaip žinia, duomenų naudojimas labai išaugęs yra ir dar labiau auks. Ir jeigu mes bandysime teikti, kad neauks duomenų naudojimas, tai mes tik tai turtą Europoje ir Europos ateitį naikinsime, nes mums reikia, kad Europoje vyktų skaitmeniniai procesai. Taigi tai, ką pažadėjome vartotojams. Jeigu neteisingai paskaičiuosime kainas, tai tada keliaujantys asmenys na, įsivaizduos, kad ne, ne, nesidžiaugs tuo rezultatu, nes tarsi mes siūlysime vieną variantą keliautojams, kitiems nekeliaujantiems, bet aš norėčiau, kad taip nebūtų. Mes patys daug keliaujame ir 50 dienų praleidžiame Briuselėje, bet man atrodo, kad naudojamas duomenų per sienas uh, reiškia, kad žmonės vis tiek gali skaityti, siūsti elektroninio pašto žinutes, prisijungti prie tinklo ar panašiai. Bet jeigu tu negali gauti prieigų, prieigos prie savo duomenų, tai nutrūksta darbas. Dėl to mes ir sakome, kad gera kaina turi būti užtikrinama ir vartotojams tai būt, turi būti neapmokestinta, neapmokestinas duomenų perdavimas. Ir taip pat mažėjo tas mokestis. Džiugu, kad ir toliau mažės todėl kad tai nėra linijinis procesas. Kuo daugiau investuoji, kuo daugiau naudoji duomenų, ne ta pati kaina vienetų yra skaičiuojama, kuo daugiau investuoji, tuo daugiau naudoji, kuo daugiau turi naudotojų, gali numatyti mažesnę kainą vienetui. Mes žinome, kad taip yra ir taip ir bus. Ir žinia, kad visur Europoje reikia investuoti į duomenis. Ir tada tai yra tik tai nedideliai daliai duomenų bus taikomas mokestis. Tai čia pirmas svarbus dalykas. Antras čia dalykas, nes pažadas vartotojams ir kad vartotojams būtų paprasta, čia pirmas principas būtų. Trečias principas dėl konkurencijos rinkoje, turime ją išsaugoti ir buvo daug teisės aktų tuo klausimu ir žinia, kad konkurencija vyksta, bet mes turime užtikrinti, kad uh, tos kainos nei, neišstumtų veikėjų iš rinkos, nes iš, iš, jeigu bus išstumti veikėjai iš rinkos, tai konkurencijos liks mažiau ir dėl to aš manau, kad turime išmaniai siekti tokių novatoriškų veikėjų rinkoje, kad konkurencija tęstusi. Na ir žinoma, jeigu yra numatomas numatoma tam tikra politika dėl 90 dienų ir kainų. Ir čia kyla klausimas, ar čia tinkamas lygmo pasirinktas, kaip yra su nuolatiniu roamingu ir panašiai. Tai čia galiu pasakyti, kad yra tam tikrų saugiklių už, užkertančių piknaudžiavimą roamingu jau dabartiniuose teisės aktuose. Aišku, tos priemonės turi būti subalansuotos ir kadangi mes orientuojamės į ateitį, tai tam tikrose ryšiuose. Matome, kad aišku, kaip žinia, automobilis <coughs> ties sieną nesustoja, tai mums reikia aišku irgi atsižvelgti ir į tą derinimo aspektą. Dėkoju. For your opening remarks. Ačiū labai už išanginės pastabas. Džiugu, kad pristatėte e, svarbiausius klausimus susijusius su didmeninė e, tarptinklinio ryšio rinka. Dabar žodis išėlinė pranešėjai Polui Rubikui. Ačiū labai gerbiamai pranešėjai. Tikrai itin įdomi tema susijusi su bendraja telekomo rinka ir bendraja skaitmeninė rinka, tai yra didžiulis žingsnis į priekį. Tad reikia pažiūrėti, kaip būtų galima užtikrinti, jog vartotojai gautų tai, ko pageidauja, kad būtų sukurta reikalinga infrastruktūra, kad būtų prisidėta prie tos parčios plėtros. Turiu pasakyti, kad taip, telekomo operatoriams e, konkurencija auga Ir labai svarbu mums užtikrinti, jog telekomunikacijų operatoriai ir toliau galėtų vykdyti investicijas, reikia sukurti bendrą rinką, tai turi būti pagrindinis tikslas be abejo, didesni operatoriai gali internalizuoti kaštus, kažkaip kitaip kompensuoti didesnės išlaidas. Yra įvairių būdų, kaip operatoriams susitvarkyti su šią situaciją. Tačiau kalbant apie virtualaus tinklo operatorius, buvo sukurta nauja konkurencinė aplinka. E, svarbu ją žvelgti iš tos didmeninės perspektyvos pusės Buvo bandymų patekti ir į akcijų rinką, kalbant apie didmeninį tarptiklinį ryšį, tačiau tai nebuvo padaryta, galbūt ateityje atsiras tokių galimybių. Vis dėlto man e, labai svarbu e, yra tai, kad būtų kalbama ne vien tik kainas už megabaitą, tačiau už e, kainą už gigabaitą. Tai turėtų būti mūsų dėrybų pagrindas, man atrodo, tai būtų ir vartotojams suprantamesnis dalykas, kuris padėtų palengvinti jų gyvenimą turint omenyje tuos duomenų kiekius, kurie bus naudojami ateityje. Paprastai telekomunikacijų operatoriai kainas nurodo gigabaitais. Kalbant apie nacionalinius tarifus, man atrodo, kad ir šiuo atveju taip pat reikėtų naudoti gigabaitus. Be abejo, suprantu, kad yra nemažai skirtumų e, tarp kalbant apie gavimą ir siuntimą, Taip pat kalbant apie virtualius paslaugų teikėjus, apie naujus rinkos dalyvius, reikia užtikrinti, kad būtų sukurtos vienodos veiklos sąlygos. Reikia, kad tie virtualūs operatoriai ir jau daug patirties turinčios įmonės, nauji rinkos dalyviai dirbtų vienodomis sąlygomis, kad būtų sukurta sąžininga konkurencinė aplinka ir tai taip pat pasitarnaus be abejo ir mūsų vartotojams. Ačiū, dabar žodis ponui Henkel, kuris pakeičia poną Tošinovskį iš EKR. Taip, ačiū labai. Ponas Tozanovskis norėtų atsiprašyti, tačiau dėja negalėjo dalyvauti šios dienos posėdėje dėl kitų prisimtų politinių įsipareigojimų. Vis dėlto ponas Tozanovskis paprašė jums visiems priminti, kad e, tas Rome like at home principas e, tikrai pasiekė neblogų rezultatų, kalbant apie praeities pastangas, apie parlamento teisėkuros iniciatyvas. Kalbant apie e, didmeninės tarptinklinio e, ryšio kainas, e, kolega palaiko spartaus įgyvendinimo požiūrį ir mano, kad tas viršutinės ribas reikėtų dar labiau sumažinti, Taip pat kolega yra įsitikinęs, kad naujasis reglamentas turi atsižvelgti į valstybių narių situaciją ir turėtų būti pagrystas e, būtinais kaštais, su kuriais susiduria operatoriai. Tarptinklinio ryšio e, pabaiga neturėtų su to susiję kaštai tekti vien tik vienai pusiai ir ponas Tazanovskis nerimauja dėl tų signalų, kuriuos siunčia komisija, kalbant apie tarptinklinio ryšio kaštų viršutinės ribas, apie tai, kad galbūt jos yra dar mažesnės negu operatorių patiriamos išlaidos ir kitą savaitę kolega ketina daugiau dėmesio skirti šiam klausimui. Baigdamas noriu pasakyti, kad kolega laukia konstruktyvaus bendradarbiavimo su gerbiama pranešėja ir kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Ačiū labai. Dabar Alde frakcijos vardu pasisakys ponas Petersenas, kuris kalbės pono Rodės vardu. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Turiu porą nedidelių pastabėlių, kurio, kurias prašė perduoti ponas Rodė. Visų pirma, jis sako, kad šis pasiūlymas yra įtin svarbus, keliantis nemažai iššūkių, tačiau bet kuriuo atveju tikimasi sėkmingo bendradarbiavimo su pranešėja. Taip pat tikimasi, kad įgyventinimas bus sėkmingas ir savalaikis, kalbant apie tarptinklinio ryšio mokesčių draudimą numatytą įsigalioti nuo kitų metų birželio mėnesio. Taip pat kolega mano, kad politika turėtų būti sąžininga, kad ją turėtų taip pat papildyti įgyvendinimo aktas, kuris turėtų būti parengtas dar šiemet. Tad kviečiame komisiją ir tarybą um, artimai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir užtikrinti, kad tas terminas 2017 m. birželio mėnuo nebūtų nukeltas labai svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp operatorių poreikių, sąžingos konkurencijos ir vartotojų interesų, todėl nekantraujame ir norime ir toliau dirbti su pranešėjai bei šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Baradė. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Jeigu norime pasiekti, jog būtų sukurta mobilaus ryšės bendroji rinka, tai be abejo reikia užtikrinti, kad nebūtų skirtumų tarp nacionalinio e, ryšio ir tarptautinio ryšio kaštų. Man atrodo, kad ir parlamentas, ir komisija, ir visi kiti turėtų būti kiek įmanoma ambicingesni ir pasiūlymas sumažinti maksimalius tarptinklinio ryšio mokesčius nėra pakankamas, siekiant užtikrinti, kad konkurencija tarp visų operatorių ar mažų ar didelių būtų vienoda. Man atrodo, kad reikėtų dar didesnio užmojų lygio. Tai padėtų užtikrinti, kad sąžininga konkurencija atsirastų tarp įmonių, kad nebūtų didinamos e, na, nebūtų didinami nacionaliniai tarifai, taip siekiant padidinti tarptinklinio ryšio kainas. Neseniai atlikti tyrimai nustatė, kad e, kainos už tarptinklinį ryšį yra mm, daug mažesni nei realios išlaidos arba negu nacionaliniai tarifai, skirtumas siekia ne dešimt kartų. Tačiau komisijos siūlomi e, maksimalūs tarifai tai vis dėlto yra per aukšti. Pavyzdžiui, Italijoje pateikti duomenys rodo, rodo, kokia yra kaina už duomenų megabaitą. Ir komisijos siūlymas yra 0,351 euro už megabaitą. Man atrodo, kad kainos turėtų būti pana, panašios į nacionalinius tarifus ir jeigu norime, kad mūsų piliečiai pajustų tarptinklinio ryšio tarifų draudimą, nuo, kuris įsigalios kitais metais, reikia siekti, kad ir nacionaliniai E, mokesčiai nebūtų per daug dideli. Ačiū labai gerbiamas kolega. Dabar žodis poniai Kapelai pakeičia poną Fontaną iš e NF. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Šešėlinio pranešėjo kolegos Fontanos vardu norėčiau išsakyti jo nuomonę. Didmeninių tarptinklinio ryšio tarifų panaikinimas pagal 2015 reglamentą turi padėti pasiekti bendros rinkos, bendros skaitinės rinkos sukūrimo, tačiau e, reglamento nepakanka siekiant užtikrinti tinkamą tarptinklinio ryšio rinkos funkcionavimą. Dar vienas dalykas. Ponas Fontana taip pat teigia, jog reikia kuo aiškesnių mechanizmų, kurie padėtų išvengti kažkokių kitų papildomų e, kaštų užkrovimo ant vartotojų pečių. Yra, pavyzdžiui, valstybių narių ir operatorių, kurie ima papildomus mokesčius už kažkokias tai kitas paslaugas, kurios iki šioliai buvo nemokamos. Tad akivaizdu, kad paslaugos vartotojams tikrai netpinga, jeigu yra apmokestinami anksčiau nemokamais buvę dalykai vartotojai turi e, su tuo susijusių lūkesčių ir mes turime užtikrinti, kad tarptinklinio ryšio kaštai būtų atitinkami. Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti konkurencingumui rinkoje, jog būtų sukurta sąžinga konkurencija, kai apie tai kalbama ir komisijos apžvalgoje. Taip pat bijomasi, jog mažieji operatoriai susidurs su sunkumais, bandydami išlikti rinkoje, reikėtų nepamiršti jų lūkesčių ir to, kad dėje jų gyvenimo ciklas yra gana trumpas. Kalbant apie dabartinę didmeninę tarptinklinio ryšio rinką, reikėtų užtikrinti, kad būtų tinkama konkurencija ir investicijos daromas nacionalinėje rinkoje ir galutiniai vartotojai nepatirtų nereikalingų kaštų. Ačiū labai gerbiamai kolegijai už pastabas. Jau pasisakė visi šešėliniai pranešėjai ir jų atstovai. Dabar suteiksime žodį kitiems nariams. Pone Kasilovero, visų pirma, norėtume padėkoti už jūsų parengtą pranešimą dėl telekomunikacijų rinkų ir taip toliau. E, to išdava yra naujasis didmeninių tarptautinio ryšių rinkų taisyklių dokumentas, tada ačiū Jums už tai. Ačiū, ačiū visų pirma parlamentui, galbūt nuo tokios padėkos reikėtų pritarti. Ir dabar perėsiu prie gimtosios ispanų kalbos. Taip, tiesa, buvo priimtas sprendimas, tačiau dabar dar ne viskas yra padaryta. Reikia užtikrinti, kad tarptinklinio ryšio e, mokesčiai apskritai išnyktų. E, to tikimės nuo kitų metų birželio mėnesio. Tad liko visai nedaug laiko. Reikėtų nedelsti Komisija be to taip pat prisėmė savo įsipareigojimus, buvo parengtas pasiūlymas ir turiu pasakyti, kad komisijos e, parengtas pasiūlymas yra tikrai neblogai subalansuotas. Suprantu, kad visi turi savo nuomonės, kiekviena valstybė narė galbūt turi savo nuomonę, tačiau ES rinka dėja dar itin toli nuo bendrosios rinkos rėmų. Tai yra tik e, daug skirtingų nacionalinių rinkų, jų samplaika. dėl bendrų tarifų buvo daromas ir kai buvo kalbama apie mažmeninį ryšio pasiūlymą. Na, kalbant apie šį komisijos pasiūlymą, man atrodo, taip, jis tikrai neblogai subalansuotas, be abejo, visada galima šį bei tą patobulinti, yra pateiktos, pateikti pasiūlymai dėl skirtingų sumų, tačiau apskritai matau neblogą pusiausvyrą ir man atrodo, kad E, taip pat reikėtų skirti daugiau dėmesio tam tikroms alternatyvoms, savanoriškiams susitarimams. Atsižvelginti tai, ką sako komisija, e, tarifų reguliavimas nebūtų taikomas. Galbūt dar būtų galima kažkaip tai patobulinti kai kurias nuostatas, tačiau bet kuriuo atveju dėkoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Ačiū poniai Del Castillo. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Wolfui Districhui Grusmanui iš ryšių generalinio direktorato. Tikiuosi, kad jis pasidalins Europos komisijos nuomonę. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbėjo pranešėjai, ponios ir ponai. Iš komisijos pusės galėčiau pasakyti, jog yra labai malonu, kad šis klausimas yra šios dienos darbo atvarkėje. Mes radome politinį kompromisą, tai buvo paminėta ir komisija e, pateikė didmeninių rinkų pasiūlymą. Taip pat turėčiau paminėti, jog nemažai darbo nuveikta jau ir taryboje. Tarybos darbo grupės jau svarsto ir nagrinėja komisijos poveikio vertinimą ir komisijos pasiūlymą. Ir mums labai malonu matyti, kad numatytas gana griežtas terminas e, iškeliant konkrečius e, tikslus ir e, Europos parlamente kalbam apie dėrybas tarp teisės aktų leidėjų. Mūsų visų bendras tikslas yra pasiekti pokyčių tarp tinklinio ryšio mokesčio srityje palengvinti visą darbą ir rasti kompromisą. Kai kurie klausimai jau buvo paminėti iki šiol išsakytose pasisakymuose. Koks pagrindinis iššūkis šios iniciatyvos tai yra nustatyti pusiausvyrą tarp dviejų pagrindinių tikslų. Vienas dalykas tai yra išlaidos, kurios patarė tinklų operatoriai tinklų, kurie yra naudojami pateikiant tarptinklinio ryšio paslaugas. Nustatyti yra privalomų reikalavimai teisės akto leidėjo, o antras dalykas - leisti kiek galima daugiau operatorių teikti tarptinklinio ryšio paslaugas tiek e, klientų šalise, tiek tose šalise, kuriuose jie lankosi. Šią pusiausvyrą nustatyti nėra lengva, komisija padėkė konkrečius skai, skaičius, bet aš noriu Jūs patikinti, kad komisija yra įsitikinusi, kad po analizės ir nagrinėjimo abu šie tikslai bus visiškai įgyvendinti. Mes esame tikri, kad e, visos sąnaudos bus e, padengtos. Taip pat mes atlikome įvertinimus ir priėmėme prie išvados, kad ne vien didieji operatoriai bet taip pat ir mažieji operatoriai galės teikti tas paslaugas namuose, atsižvelgiant į tvarumo nuostatą, nukrypti leidžiančią nuostatą. Paskutinė pastaba buvo nustatytas ryšys tarp naudojimo politikos ir nuolatinio tarptinklinio ryšio nuostatos. Įgyvendinimo aktą turėtų parengti komisija iki metų pabaigos ir tik norėjau su jumis pasidalinti, kad šiandien mes viešai paskelbėme projektą, komisijos parengtą projektą, visi gali jį komentuoti visą rugsėjo mėnesį iki komitologijos procedūros pabaigos, tuomet turėsime tai aptarti su valstybėmis narėse, narėmis. Ir taip pat ir spalio viduryje gausime visą reikiamą informaciją. Taip sribėsiu tuo, aš manau, kad visi suspėsime laiku įgyvendinti e, iškeltus tikslus ir tai, kas buvo numatyta teisės aktų, kurioje prieš metus. Ačiū Europos komisijai. Mūsų pranešėjame Petra Kumpulanatri. Baigiamosios pastabos, prašau. Trumpai. Manau, kad kolegos, kurie pasisakė, kalbėjo apie tuos pačius dalykus, kad tai yra gera pradžia dėryboms. Taip, aš pasitikiu komisiją ir tai yra geras pagrindas trilogui. Tai yra svarbu žvelgiant iš europinės perspektyvos siekti rezultatų ir taip pat turėti pakankamai plataus užmojo tikslų siekiant sukurti tinkamą rinką. Taip kaip mes e, pažadėjome savo vartotojams, mes turime laikytis tų pažadų. Mes žinome, kad rinka šiek tiek keičiasi ir tai, ką jūs siūlote nacionaliniu lygiu rinkoje, gali skirtis, kai asmuo kerta sieną ir atvyksta į kitą valstybę narę. Ir mes nenorime kažkokių papildomų išlaidų sukurti, kai e, europiečiai keliauja ES viduje. Ačiū, Petra. 12 spalio 29 e, lapkričio balsavimas bus įtre komitete. Baigėme 7 darbotvarkės klausimą ir dabar periname prie kito klausimo, 8. Tai yra 470-790 mikrohercų dažnių juostos naudojimas sąjungoje. Noriu Jums priminti ir informuoti Jūs, kad mes aptarinėme tai su ponia Toja, jos e, projektą pranešimo Liepos mėnesį, o šiandien mes aptarsime 205 pakeitimus, kuriuos pateikė kiti parlamento nariai. Kaip žinote, šiuo pranešimu siekiama pataisyti komisijos sprendimo projektą dėl 700 MHz dažnio juostos naudojimo. Dabar ši juosta yra naudojama transliavimo paslaugoms, bet pagal sprendimą ji bus naudojama visoje Europoje užtikrinant plačiai juostis belaidžio ryšio paslaugas. Mes viską sužinosime iš mūsų pranešėjos ir norėčiau, gerbiama Patricija, prašau jūs pradėti diskusiją. Žodis jums. Ačiū. Pirmininkė, jūs visiškai teisingai priminėte mums e, praeitį, kas jau nuveikta prie šio klausimo. Buvo įvairūs etapai sprendimo prieimimo. E, Ir aš turiu pasakyti, kad jūs taip pat priminėte ir tikslą, šio dosie tikslą. Visi jiem pritarė mūsų diskusijų metu. Mes visi, bent jau šiame komitete, laikomės nuomonės, kad plačiai juošio ryšio paslaugų migracija yra svarbi, 700 MHz juostos naudojimas yra labai svarbus, mes tam pritarėme. Ir jį galima panaudoti ir kitais naudojimo tikslais. Ir būtent to ir siekia mūsų komitetas. Tai bus naudinga mūsų ekonomikai, produktivumui visoje Europoje bus vis labiau skaitmeninama Europos ekonomika. Ir tokiu būdu bus galima išvengti e, bet kokių kliūčių. Mūsų tikslus paremė įvairūs atlikti tyrimai, ši idėja dabar jau yra subrandinta ir pats laikas skatinti inovacijas visoje Europoje. Turime daugiau nei 200 pakeitimų, kurios pateikė parlamento nariai, jos galima sugrupuoti į grupės. Ir iš esmės mes galėjome juos sugrupuoti į penkias, šešias ar septynias grupės. Pirmoji grupė yra susijusi su privalomomis datomis, galutinėmis datomis, po kurių 700 MHz juosta jau bus išlaisvinta, bus galima ją naudotis, naudotis ryšio tikslais. Kaip žinote, komisija kalba apie 2020 metus, Kiti kalba apie 2022 metus. Vieni norėtų greičiau tai matyti 2020 metais, kiti kalba apie 2022 metus. Manau, kaip pranešėjos pirmenybė yra laikytis komisijos pozicijos. Mes pritarėme modifikavimui, tai yra, kad tai būtų iki 2022 metų viskas modifikuota tai tik tai dviejais metais ilgiau. Ir aš norėčiau tam pritarti ir rekomenduoti tokį požiūrį šiame komitete. Žinoma, aš taip pat pritariu tam, kad reikia labai aiškių gairių, pagal kurias būtų paskirstamos pareigos ir pasakoma valstybės narėms, ką jos turi daryti. Tai reiškia, kad yra nustatytas galutinis terminas, yra parengtos gairės, kaip tai pasiekti. Ir yra dar papildomi dviejį metai, kuriuos galima tinkamai išnaudoti, kad būtų pasiektas tikslas. Gavome pakeitimus iš kolegų, kurie yra labai išsamus, detalus, kur kalbama, jog būtina pagrysti tą papildomą laiką skirtą arba tą, tą, tą atidėjimą dviems metams. Bet mes turime e, būti realistiški, netitrūkti nuo realios situacijos. Pavyzdžiui, mano valstybėje narėje aš puikiai žinau, kokia yra padėtis. Egzistuoja labai daug regioninių televizijos kampanijų ir mes turime atsižvelgti ir jas, įtraukti ir jas, darydami lygti. Yra daug ir regioninių didžiulių televizijos stočių. Yra labai daug, kaip jau minėjau, regioninių televizijos stočių. Mm -hmm Tai yra gerai, jeigu kalbame apie įvairovę. Ir dėl techninių priežasčių reikėtų tą terminą atidėti 2022 metų. Antra pakeitimų grupė yra susijusi su rinkodaros teisėmis dėl 700 MHz juostos. Jeigu yra papildomi dviejį metai numatyti, tai reikia taip pat panagrinėti ir e, rinkodaros teisės ir sinchronizuoti visą tai. Nemažai e, Europos parlamento narių e, sako, kad mes turėsime tą 700 MHz juostą kuri leis, kuri leis garantuoti adekvačią teritorijos apriepti ir leis užtikrinti transliacijų kokybę ir pakankamą spartą. Tai yra užtikrinta teksto trečiame straipsnėje. Aš manau, kad galbūt pernelyg didelis reikalavimas prašyti operatorių užtikrinti tokią sartą. Bet jeigu tai yra įmanoma, tai tuomet Europos parlamentas turi teisę pritarti komisijai šiuo klausimu. Reikia užtikrinti ir kokybę, ir spartą, e, užtikrinti užtikrinti piliečių poreikis, užtikrinti aukštą bent 30 megabitų per sekundę spartą. Taip, yra ir skirtingų nuomonių. Kitais klausimais, pavyzdžiui, audio vizualinių paslaugų e, teikėjai, ar jie turi turėti prieigą prie e, to dažnio per tam, tam tikrą nustatytą laikotarpį. Radio dažnių uh, spektras turi būti nemažesnis nei, nei 700 MHz. Manau, kad tai yra pagrysta ir tai suteiks garantijų tam tikriems operatoriams, kad jie turės papildomų galimybių. Technologijos juda į priekį, sparčiai juda į priekį ir tai reiškia, kad reikės pagrysti investicijas iki 2020 metų. Ir apie tai kalba visos Europos transliuotojų asociacijos ir taip pat e, kultūros e, sektorius. Visą tai turi būti aiškiai suformuluota ir įtraukta į pranešimą. Kiti e, pakeitimai yra susiję su e, prieiga prie 700 MHz dažnių juostą, bet yra tokių, kurie tam nepritarė. Čia kalbam apie downlink ir uplink, tie klausimai yra ganėtinai prieštaringi. kas mes dar e, neprieėmė prie bendros vieningos nuomonės, aš pati dar nesu, ne, nesuformulavau savo pozicijos. Mes dar tarėme su šešėliniais pranešėjais ir turime parengti e, gairias, kaip būtų galima pasiekti 7 e, MHz dažnių juostos naudojimą. 2017 metai jau yra labai greit, netrukus. turime parengti tokias gairias, kur būtų numatyti konkretus etapai. Taip pat yra e, koordinavimo skirtumai tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, Italija ir Prancūzija yra kaiminės valstybės narės, bet yra e, skirtumų tarp tam tikrų trukdžių, trikdžių reikia atsižvelgti ir numatyti tam tikrą kompensavimą, ir tai yra numatyta komisijos pasiūlyme. Reikia numatyti naudotojams kompensacijas, nes jie naudojasi skirtingą įrangą, o kompensacijos operatoriams kur kas dar nėra numatytos. Ir galutinė pastaba tai yra spektro naudojimo vertinimai 2023 e, metai galbūt būtų tinkamas laikas, tai yra prieš pasaulinę Viki konferenciją. Štai tokios šešios svarbios pastabos, kurios yra svarbios, šeši, še, šešios grupės patiktų e, pakeitimų. Pagrindinius dalykus jums pasakiau, bet tam tikrus dalykus dar reikia suderinti tarp pranešėjo ir šešėlinio pranešėjų. Pirmininkas sveikinimai pranešėjai, jinai pasakė viską, ką įmanoma per trumpą laiką. Pone Dekasijo Vera, kuri pakeičia poną Hokmank, EPP vardu. Uh, uh, Pono Hokmarko, šešėlinio pranešėjo vardu, norėčiau pasakyti, kad um, jam patinka, jis džiaugiasi galimybę padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir jis laukia tolesnio darbo su panetoje, šešėliniais pranešėjais, kad būtų galima pasiekti europinio gyvenimo, kuo galima greičiau ir kad būtų galima patobulinti pasiūlymą ir kad parlamentas galėtų padėti pagrindą Europai eiti lyderio vaidmenį ne tik mobiliųjų paslaugų tiekime, bet kalbant apie elektroninę ekonomiką ir panašiai. Prioritetai. Pirma, Pasiūlymas turi būti įdedamas į tinkamą kontekstą. Tai nėra vien tik tai spektro paskirimas, dažnio paskirimas. Svarbu, kad Europa turėtų galimybę plėsti interneto tiekimą ir taip pat investuoti į šią sritį, plečiant dažnį, kalbant apie šį konkretų dažnį, tai Tokiu būdu Europa gali tapti pačia dinamiškiausia rinka. Daiktų internetu tai yra labai svarbu, mobilios paslaugos ir taip pat prietaikos e, eismo, viešo eismo srityje. Taip pat pasiūlymas turi būti apsvarstomas, išvelgiant tai, kad keičiasi greitai technologijos ir reikia greitai, skubiai gyvendinti šį teisės aktą. Tai yra labai svarbu, ypač atsižvelgiant į dėrybas ir uh, ES reikia suderinti tos teisės aktus, kuo galima greičiau. Toliau, kalbant apie terminus, 20 metų laikotarpis turi būti numatytas, valstybės narės turi turėti galimybę pratesti dviejais metais įgyvendinimą, laikantis labai griežtų reikalavimų. Ir jeigu tas dažnis yra paliekamas plačiajuošiam internetui valstybės narėse. Tačiau labai svarbu, kad bet koks vilkinimas būtų pateisintas ir pasirinkimas atidėti neturėtų būti tik tai priedanga atidėti gyvendinimą. Dabar kalbant apie perdavimą, spektro teisų perdavimą arba išnuomavimą, čia komisija siūlo 2022 metus, tačiau jeigu norime užtikrinti konkurencingumą ir lyderystę, reikia paskubėti. Ir dėl to mes siūlome štai kokį terminą teisų perdavimui arba išnomavimui, kalbant apie elektroninės komunikacijas, kad tas terminas būtų nustatomas 20 metams. Kalbant apie mobilius operatorius, mobiliaus ryšio tiekimo operacijos, Čia turėtų suaktyvintas būti jų, suaktyvinta jų konkurencija, ne tik skirstant dažnį, bet taip pat ir gyvendant reikalavimus dėl abipusių operatorių ir virtualių operatorių. Taigi, labai svarbu tai siekiant užtikrinti ES lyderystę. Dėl licenzijų, licenzijos turėtų galioti 30 metų, kad būtų galima paskatinti investicijas ir numatyti galimybės investuoti daugiau. Taigi, kaip sakiau, dėl įplaukų, dėl priekybos licenzijomis Kitaip tariant, reikalingas čia teisinis aiškumas licencijų savininkams, e, licencijų tvarkymas ir valdymas atveria naujų technologijų plėtrą ir reikia nepamiršti, kad buvo numatytas reikalavimas TSM reglamente, bet jo buvo galiausiai atsisakyta, nes mm, trilogo posėdžiuose nebuvo patvirtintas šis reikalavimas numatytas parlamento pasiūlyme. Galiausiai dėl veiksmų žemėlapio, tai valstybės narės turi gauti pakankamai laiko savo nacionaliniams planams parengti. 18 metų birželio 30 diena yra tinkama data, tačiau reikia nepamiršti, kad valstybė narė, jeigu nusprendžia atidėti po 20 metų, tuomet veiksmų plane turi būti pateikiami pateisinimai, priežastys išdėstomos ir tada komisija pati nuspręstų, ar primo, primtinos tos priežastys ar ne. Teikdama atitinkamos grupės nuomonę. Dėkoju. Ačiū. Ponas Pedersen vietoj pono Rodė pasakys antrą kartą. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pabrėžti tris dalykus, kurie labai svarbus Alde frakcijai susijusius su šiuo pasiūlymu. Pirmiausia, mums reikia ambicingesnio pasiūlymo, dažnio klausimai jau kurį laiką yra svarstomi ir buvo susitarta tarptautiniu mastu daugiau dažnių nu, skirti mobiliam ir plačiuošiam internetu, mobiliam paslaugoms ir plačiuošiam internetui. Taigi pagal TSM sprendimą buvo reglamentas sprendžiami šie klausimai, Ir dabar atėjo laikas veikti valstybėms narėms ir pasirūpinti, kad ES neatsiliktų, sprendžiant penk, penktosios kartos elektroninio mobilumo, elektroninės veikatos paslaugų teikimo klausimus. Taip pat turime užtikrinti ES piliečių didesnį sujungimą. Ir taip pat spektro klausimas turi būti harmonizuojamas, dažniai ne, ne, ne, neturi sienų. Ir kol kas trūksta nuoseklumo, techninių suderinimo priemonių, derinant įvairias sistemas šiame dažnyje, šiame spektre. Taigi tai yra būtina skatinti inovacijas ir galiausiai tas tie terminai, kurie yra susijęs su mano ankstesnėmis minti, mintimis ir taip jau vėluojame, praradome daug laiko, valstybės narys gavo pakankamai laiko, kad išlaisvintų 7 MHz dažnį ir nu, užtikrin, išspręstų bevėlio interneto klausimus. Taigi, Alde frakcijai labai svarbu, kalbant apie lankstumą ir termino nesilaikymą, kad pateiktos priežastys būtų labai įtikinamos ir pateisinančios. Ačiū. Ponas Borelė, FDD frakcija. Ačiū. Pirmininkė, kaip frakcija, mes pasiruošę bendradarbiauti šešėlinių pranešėjų susitikimuose, kad pasiektumėme kompromiso ir būtų galima veiksmingai panaudoti tą spektrą. Aš esu įsitikinęs, kad nekils problemų siekiant kompromiso ir didesnio sujungimo tikslų mes pateiksime pakeitimus dėl įvairių teritorijų, kalnuotų teritorijų, kaimo vietovių. Ir norėtumėme taip pat skatinti veiksmų koordinavimą tarp valstybių narių, pateikiant, tarp, pateikiant tarpinės ataskaitas. 19 metų birželio mėnesis būtų ta data. Nes negalime vilkinti šio proceso. 700 MHz dažnis čia reiktų siekti geresnių rezultatų. Ir turėtumėme užkisti kelią vilkinimui, o to pasieksime tik tai veikdami iš vien. Tai yra sudėtingas perkelimas. Mobiliai operatoriai, televizijos, opera, televizijos operatoriai turės perkelti savo dažnius. Taigi reikia gerai subalansuoto rezultato visiems suinteresuotiems asmenims ir piliečiams reikalinga programa techninėms ekonominėms priemonėms planuoti ir kai kurioms valstybėms narėms tai gali reikšti galimybę prašyti plačiai juošio interneto paslaugų, to jos negalėjo likščioliai padaryti ir dėl to infrastruktūrinių problemų kildavo. Taigi mes turėtumėme būti konkurencingesni ir penktajame straipsnėje yra minima 23 straipsnio prievolių minimas laik, laikymasis ir mes turėtumėme sukurti kuo galima platesnį visų ES piliečių sujungimą. Ir visa tai turi būti daroma viešai, tokia būtų mūsų nuomonė. Ačiū. NF frakcijos vardu, ponia Kapel. Ačiū pirmininkė. 470-790 MHz dažnio juostos paskirstimas yra svarbus klausimas ir reikia įvertinti Europos konkurencingumo kontekste ir skaitmenimo kontekste. Dėl tos priežasties čia yra keli labai svarbus dalykai. Harmonizuotos procedūros, suderintos procedūros ir procedūros turėtų būti kuo galima greitesnės. Ypač turint omenyje penktos kartos tinklo įdėgymą. Mes nenorime čia prarasti savo pozicijų konkurencijoje. Taigi, kalbant apie spartą, norėčiau paminėti tai, ką sakė ir pranešėja, būtent, kad perskirstimo galtinis terminas turėtų būti taip, 20 metai, 20 antrieji metai būtų leistini tik tai išskirtiniais išimtiniais atvejais ir aišku, tam reikalinga e, aiškiai pagrysti, kodėl reikalingas tas papildomas laikas. Taip pat dėl peržiūros norėčiau pasakyti, kad iki radiokonferencijos, tai yra 23 metų. 18 metai yra dar viena galimybė, nacionalinėms valstybėms narėms turime palikti šiek tiek laiko, kad jos galėtų priimti reikiamus esančius pasiūlymus, bet mes jau apie tai kalbėjome taip ilgai, kad mano manimu valstybės narės galėtų paspartinti šiek tiek procesus ir siekti kelio gairių įgyvendinimą iki kitų metų, ne 18 metų birželio. Investuotojams, aišku, 30 metų trukmė yra matyt būtina, kad būtų galima didinti investicijas Europoje ir čia svarbu mums parlamente siekti greitos pažangos, kad tai būtų galima gyvendinti kuo galima greičiau ir kad dažnių paskirstimas būtų suderintas ir tas padaroma kuo galima greičiau. Dėkuoju. Ačiū už pasisakymus. Pilar del Castillo Vela, jūs kalbėjote Hokmarko vardu ir kalbėjote vietoj pono Boni, o dabar turite galimybę pasisakyti ir savo vardu. Jokių problemų. Mūsų santykiai labai puikus. Ir požiūrį beveik sutampa. Taigi, buvo primtas sprendimas sušaukti skaitmenės plėtros ministrų susitikimą. Ir visi, kurie dalyvauja toje grupėje, kuria tam tikrus planus ir gairias bendradarbiavimui, kad būtų galima greičiau dirbti dėl tų pačių svarbiausių aspektų. Ir aš galiu pasakyti, apie ką buvo kalbama didžiojo dvidešimtuko susitikime, būtent apie tai, kad reikia paskatinti ekonominį augimą ir 700 MHz dažnio paskirstimas yra labai svarbus klausimas, siekiant ir dėlės spartos ir didesnės kverpties. Ir labai skubu tą padaryti, kuo galima greičiau, ypač e, po 500 MHz išplėtojimo. Ir pranešime mes matome, kad beveik visi didžiojo dvidešimtuko atstovai laikosi panašios nuomonės kaip pranešėja. Ir dėl šios priežasties aš net ir ne, neakcentuosiu tų pakeitimų, bet tik tai porą minčių išsakysiu. Licencijų pratesimas 30 metų. Tai užtikrins geresnės perspektyvas investuotojams ir palengvins investavimą. Ir tai yra, aišku, labai svarbu, tačiau aš norėčiau paminėti ir galimybę iš, išplėsti 700 MHz pritaikymą nuo 2020 metų. Gal būtų lengviau pereiti prie šio dažnio juostos ir tos valstybės narės turi užtikrinti, kad jeigu yra pratesiamas tas terminas valstybėje narėje, tai tada kaimininės šalys gali, galėtų 20 metų termino pasiekti, būtent kaiminės valstybės, tarkim, galėtų pasiekti 20 metų termino. Bet jeigu mes to aspekto nepaminėsime, tada gali atsirasti toks domino efektas ir tada niekas nesieks e, to padaryti iki 20 metų termino. Jeigu viena valstybė nari nori, pavyzdžiui, siekti prates, termino pratesimo ir reikia, aišku, akcentuoti, kad tai neturi užkisti kelio e, kaiminėms, iškisti e, kelio kaiminėms valstybėms siekti 20 metų termino. Taigi mes turime, kuo galima greičiau e, tai gyvendinti realybėje. Dėkoju. Ačiū, pane Kalas, pranešėja dėl skaitmenės bendros rinkos. Um, well, I'm, I'm, uh, mm, take... Ačiū labai. Pradėsiu nuo to, ko baigė kolegė. Tas klausimas dėl dokumentų rinkinio ir dėl to reikėtų viską koordinuoti, vadovautis koordinuotų požiūrių dėl 700 MHz dažnių juostos. Esu tikras, kad ir pranešėjai, ir taryba jau yra susitarę dėl galimų tam tikrų valstybių narių vėlavimų. Ir tai be abejo jau nėra koordinuotas požiūris, tai kelia tam tikrų problemų. Tačiau jeigu jau taip yra ir jeigu reikia numatyti tam tikras išimtis valstybėms narėms, kurios negali e, įgyventi sustarimo ar to o, koordinuoto požiūrio, galbūt būtų galima numatyti e, kažkokį tai papildomą terminą. Ir jeigu netgi anksčiau negu iki 20 metų būtų tai padaryta, galbūt pavyktų ir 18 ar 19 metais tai padaryti. Dar vienas svarbus dalykas, kuris jau buvo paminėtas, yra štai koks. Jeigu bus numatytas termino pratesimas kai kurioms valstybėms narėms, reikėtų aiškiai numatyti, koks būtų tokios išimties, kokios būtų tokios išimties sąlygos, reikėtų nurodyti konkrečias priežastis ir taip pat jas įvardinti reglamente. Dabar dėl neįspręstų klausimų susijusių su tarpvalstybiniais aspektais, dėl transliavimo aspektų, taip pat poveikio visuomeniai. Norėčiau pridurti, kad komisija turėtų aktyviai imtis veiksmų šioje srityje ir užtikrinti, kad palengvintų tą procesą, jog būtų įgyvendintas tas mano minėtas koordinuotas požiūris. Ačiū labai dabar žodis ponui Henkel, vicepirmininkui. Ačiū labai. Aš pats taip pat Žarą Bašierą norėjau pakeisti, kuris dėja negalėjo atvykti šios dienos posėdį. Tad kolegos vardu atsiprašau ir noriu pasakyti, kad EKR frakcija visada laikėsi aiškios nuomonės yra du pagrindiniai aspektai susiję su komisijos pasiūlymu. Visų pirma, taip, mus džiugina tai, kad pranešimo projekte ir parengtuose pakeitimuose matyti pritarimas, daugumos politinių frakcijų pritarimas šiems klausimams. Bet to anksčiau esame minėję, kad mūsų išlygos susijusios su nuostatomis dėl e, žemesnio nei 700 MHz dažnių juostų. Ir blogai tai, kad nesižvelgiama į naujasias inovacijas, taip pat e, prieštaraujama geresnio reglamentavimo principams. Ir tam tikros priemonės būtų tikrai nenaudingos ir per daug ribojančios. Tai nereiškia, kad mes prieštaravime toms downlink paslaugoms, tačiau reikia daugiau lankstumo teisės akte. Dar vienas dalykas. Taip pat pritarėme e, dviejų metų leidžiančiai nukrypti nuostatai, tačiau taip pat pripažįstame, kad per daug vėluojama. Ir taip pat turime atsižvelgti į tai, jog valstybėms narėms be abejo reikia laiko susitvarkyti spektrą ar dažnius ir kad reikia atsižvelgti į dabartinių naudotojų poreikius. Reikėtų daugiau lankstumo teisės aktuose, kad e, būtų galima juo pasinaudoti. Tačiau matome, kad yra bendras konsensusas dėl šio teisės akto, nekantraujame dirbti kartu su kitomis politinėmis frakcijomis dėl tolesnių kompromisų. Ačiū labai kolegai. Dabar žodis poniai Kumpulai Natrai. Ačiū, kalbėsiu trumpai, tik norėčiau pasakyti, jog džiaugiamės tuo, kad mm, bent jau buvo parengta ta nuomonė prieš ITU posėdį. Na ir galbūt mes šiek tiek atsiliekame nuo kitų žemynų, kalbant apie 5T ryšio naudojimą. Tačiau bet kuriuo atveju džiaugiamės šiuo, kad ir vėluojančių pasiūlymų. Ir pritariu pranešėjai mm, dėl to, ką ji minėjo. Be to, praėjusią penktadienį mano gimtojoje šalyje, nors aš jau pati buvau Briuselėje, buvo mm, susitikimas tarp politikos kuriejų įmonių ir taip toliau. Buvo ieškoma būdų kaip būtų galima sujungti visas šias skirtingas pusės ir pasinaudoti reikalingų lankstumo. Na ir norima užtikrinti, kad būtų galima ir mobiliaisiais prietaisais e, transliuoti informaciją, Tad e, turinys egzistuoja, tas turinys yra svarbus ir, pavyzdžiui, vartotojai norėtų žiūrėti televizijos programas e, mobiliuosiuose prietaisuose, tačiau kol kas tai nevyksta. kad norima sujungti e, plačiojo šio tinklo transliacijas ir rasti reikalingus techninius sprendimus. Turiu pasakyti, kad jie jau buvo išbandyti mūsų šalyje praėjusią penktadienį. Ir akivaizdu, kad yra inovatyvių būdų, kaip tinkamai panaudoti spektrą. Ačiū. Ačiū labai. Dabar žodis pana Andrėjas Gais. Jis yra ryšių direktorato vadovas, atstovaujantis Europos komisiją šiandieną. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė. Labas vakaras, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai parengtą pranešimo projektą, taip pat už tuos pasiūlymus, kuriuos jį jau minėjo anksčiau. Man atrodo, kad tikrai daug puikių pasiūlymų buvo pateikta. Ir norėčiau dabar du dalykus aptarti. Jos minėjo ir pranešėja. Visų pirma, 700 MHz dažnių juostos e, prieinamumas nuo 20 metų. Taip pat e, dėl kito dažnių juosto, dėl 500, 470 dažnių. Yra daug įvairiausių svarbių renginių e, numatoma artimiausioje ateityje, pavyzdžiui, olimpinės žaidynės Japonijoje 20 metais. Tad būtų džiugu, jeigu pavyktų uh, užtikrinti, kad ši dažnių juosta būtų prieinama iki numatyto laiko termino, tai yra 20 metų. Be to komisija kitą savaitę e, pateiks naujausią informaciją, leis visiems su jie susipažinti ir jeigu mes kaip ES norime būti tarp pirmaujančių šalių šioje srityje. Reikia pasiūsti aiškus signalus, kad laikysime to numatyto 20 metų termino, kad bus vengiama bet kokio vėlavimo. Ir mūsų nuomonė yra tikrai nedaug priežasčių, kurios pateisintų galimą vėlavimą. Tai yra sunkumai siekiant susitarimo su trečiaja šalimi, esančia už ES ribų. Tačiau reikia įvertinti galimus sunkumus, jų priežastis ir pateikti kažkokį tai konkretų sąrašą pat, ir užtikrinti, kad bet kokio vėlavimo atveju būtų rimtas pagrindas tokiam vėlavimui, nes bet koks termino pratesimas tikrai būtų kenkintis valstybėms narėms O kalbant apie tas šalis, kurioms kyla sunkumo, pavyzdžiui, buvo minėta Italija, taip, reikia tuos sunkumus įvertinti, išanalizuoti, mes esame pasirengę su tomis valstybėmis narėmis bendradarbiauti, ieškoti sprendimų. Ir mums atrodo, kad yra galimybių, pavyzdžiui, Italijos atveju, pagerinti situaciją, pagerinti multiplexų panaudojimą, apie tai kalbėjo ponetorija, taip pat Yra tokių atvejų, kai pavyzdžiui vartotojai jau bus įsigiję įrangą iki 20 metų, tačiau negalės tinkamai jos panaudoti ar susidurs su kažkokiais dideliais kaštais. Dabar dėl 700 MHz juostos, mažesnių dažnių panaudojimo bei duomenų perdavimo norėtume, kad pranešėja atsižvelgtų į tą pasiūlymą, kuris jau buvo parinktas, kalbant apie tą downlink ar domenų perdavimą. Mums atrodo, kad buvo pasiektas neblogas balansas, kalbant apie šią dažnių juostą, nes yra ir lankstumas pakankamas numatytas, ir reikalinga orientacija, ir be abejo, tai yra labai svarbu, kalbant apie tą tinkamą nukreipimą, apie tarptautinius standartus, užtikrinti, kad pramonė suprastų, kokia kryptimi judėti Reikia, kad Europa būtų pirmantį valstybę, e, kalbant apie 5G tinklą. Na ir šiandieną buvo paminėtas bandymas atliktas Suomijoje praėjusią savaitę, tai yra labai svarbus elementas ir jis yra susijęs su ta downlink duomenų perdavimo technologija. Dėkoju. Ačiū, ačiū už Jūsų pastabas, išsakytas Europos komisijos vardu. O dabar grįšime prie mūsų pranešėjos Patricijos Tojos. Liko visai nemažai laiko, turite net pusvalandį savo reakcijai išsakyti. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė. Džiugu, kad lenkiame savo darbo atvarkę. Pabandysiu sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Tikiuosi, kad mm, tai padės tinkamai parengti kompromisinius mm, pakeitimus. Taip, pirmas ir svarbiausias dalykas yra pusiausvėra, balansas, reikia žinoti, kokiu tikslu siekiame. Norime padidinti Europos pramonės konkurencingumą, tačiau tuo pat metu turime užtikrinti, jog tai būtų mm, atlikta, nekaišiant pagalių į ratus ES funkcionavimui. Ir kalbant apie šios pokyčius, apie inovacijų, augimo skatinimą, tai gali kelti tam tikrų sunkumo, pavyzdžiui, vyresniems asmenėms, kuriems galbūt per daug kainuos finansinė prasme e, tos naujos technologijos, tad reikia atsižvelgti į tas pažeidžiamas visuomenės dalis. Todėl čia įtin svarbu, kuo tiksliau apibriežti mūsų tikslą ir galbūt numatyti kažkokias tai pagalbos priemonės skurdžių gyvenantiems asmenėms, tai ir būtų ta mano minima pusiausvėra dabar dėl to galtinio termino. Negalvokime apie tai apie, kaip apie kažkokį pratesimą ar vėlavimą. Pirmiausia, prisiminkime ką turi, ką, apie ką kalbėjo karo atstovas. Buvo minėta, jog labai svarbu užtikrinti, kad visi laiku pasiektų finišo liniją ir tai reikia padaryti iki tam tikros datos. Nereikia laukti paskutinės minutės, galima galbūt tai ir anksčiau padaryti. Ir tai nereiškia, kad bus kažkaip stabdomos tos šalis, kurios uh, demonstruoja geresnius rezultatus ir galbūt lenkia kitus. Pavyzdžiui, 2022 metai nereikėtų tai žiūrėti kaip į kažkokią tai išimti, tačiau numatyti taip pat pakankamą lankstumą. Tai galėtų tapti ir kelio gairių plano dalimi. Na ir tikrai noriu dar kartą aiškiai pasakyti, 22 metai nėra kažkoks ekstremalus, išimtinis terminas. E, tikrai nenorima sukelti kažkokių tai problemų valstybėms narėms. Be abejo, reikia žvelgti į dabartinę realią padėtį ir ne visose valstybėse narėse ji yra vienoda. Tačiau man atrodo, kad 22 metų terminas yra realus, jis galėtų būti suderintas ir su kelio gairių planu. Ačiū labai. Panašu, kad jau aptarėme aštuntąjį klausimą. Balsuojama bus e, spalio 13. Ar turite kitų klausimų? Panašu, kad ne. Kitas posėdis numatytas e, rugsėjo 26 nuo 15 val. iki 18 val. 30. Tad ačiū visiems už šios dienos posėdį. Gera pradžia pusė darbo. Ačiū, Patricija